Mes chers collègues, bonjour. Nous reprenons nos travaux, s'il vous plaît. Cet après-midi, notre commission transport. Tęskime savo darbus. Mūsų komitetas šiandien po pietų organizuoja viešai klausimą dėl breksito poveikio jūrų transportui. Šio klausimo tikslas e, yra išklausyti aukšto rango jūrų transporto sektoriaus atstovų, tiek vežėjų atstovų, tiek e, uostų operatorių. Breksto tema tam, kad geriau suvoktume, kokią grėsmę kelia arba galima grėsmę kelia jungtinės kalystės išstojimas jų veiklai. Taip pat norėtume sužinoti, kaip laivybos e, ar jūrų transporto įmonės prognozuoja pokyčius susijusius su breksitu ir e, e, kokį prognozuoja Junktinės karalystės išstojimo poveikį savo verslui, ypač keleivių ir krovinių gabenimui tarp Junktinės karalystės, Airijos ir kontinentinės Europos. Taip pat mums būtų įdomu sužinoti, ką skirtingi šios sektoriaus e, subjektai e, norėtų matyti kaip e, darybų tarp ES ir Junktinės karalystės rezultatą. Klausimas darys dvi dalys. Pirmoje dalyje išklausysime vežėjų atstovus, antroje dalyje diskutuosime su uostų operatoriais. Po kiekvienos dalies vyks diskusijos, kai bus galima užduoti klausimus ir diskutuoti su mūsų pranešėjais. Noriu pasisveikinti su mūsų pranešėjais ir suteiksiu jums galimybę pristatyti mūsų svarstamą temą, po to parlamento komiteto nariai galės užduoti savo klausimus ir noriu Jums priminti, kad kiekvienoje e, dalyje kiekvienas kalbėtojas gaus po septynerias minutės savo pranešimui. Dabar noriu pasisveikinti su Martinu Dosmanu. Jis yra Europos e, laivybos įmonių, e, lankystės įmonių arba laivų savininkų asociacijos generalinis sekretorius. Taip pat noriu padėkoti Martinui Grificui. Jis yra Cruise Line International asociacijos e, viešųjų ryšių skyriaus vadovus. Noriu pasveikinti Susijų Makenzį, kuri vadovauja e, keltų kompanijos e, verslo operacijoms e, P ir O keltų kompanijoms. Taigi, ponai Dorsmanai, dabar žodis e, kalbėti septynias minutės. E, Labai ačiū, dėkoju, kad ėmėtės šios iniciatyvos. Manau, kad tema yra labai svarbi ne vien tik tai laivininkystės sektoriui, bet ir visai grandiniai. Tai šiandieną noriu pasakyti, kad kalbame ne vien tik tai apie laivininkystę ir uostus, kalbame apie visus gamintojus, mažmenininkus, visus tuos, teik, visus tuos kurie teikia paslaugas uostams, vartotojus. Jei kažkas kažkur vėluoja, tai yra paveikiama visa grandinė. EXA yra asociacijų asociacija. Turiu e, laikrodį, jeigu jie apsuksiu, jis veiks šiek tiek smulkių pastabų apie asociaciją. 21 asociaciją mes jungiame ES valstybių narių ir Norvegijos. Stengiamės apginti visų narių interesus, o mūsų būstinė yra Briuselėje. Turime devynis darbuotojus. E, dar norėčiau pacituoti Alan Kašlan, jis yra Rotterdamo uosto direktorius. Jis sakė, tegu vyriausybės ruošiasi geriausiam, o mes ruošimės blogiausiam. Ši citata geriausiai apibūdina verslo e, situaciją. Mums tikrai labai neaišku, kokia bus toliau prekyba, kokia bus situacija, tad turime ruoštis blogiausiam. Reikia skirti daug energijos ir lėšų tam, kad numatytume skirtingus scenarius, nes kol kas nežinome, kaip ta bloga situacija atrodys. Pagrindinės klausimas, kurį užduodame abiejų pusių dėrybų komandoms, yra prašymas, kad prekybos susitarimas būtų toks, koks yra, bet kad kuo greičiau jis būtų sudarytas. Tai mums dabar labiausiai rūpi būtent tas klausimas, koks bus susitarimas. Turime ilgalaikių tikslų, siekiame vienodų sąlygų ES. Junktinė karalystė pasitrauks ir na, galbūt bus pagerintas verslo klimatas. ES jau dabar susiduria su stipria konkurencija, o kai įvyks Brexitas, situacija taps dar sunkesnė. Na, bet šiek tiek geresnių žinių. Junktinė karalystė maždaug taip pat vertina prekybą ir prekybos susitarimus kaip ir Europos Sąjunga. Mums reikia reguliavimo pagrindo ir gal visgi turėsime partnerį, kai kalbame apie ABPO, e e, pasaulio priekybos organizaciją, tarptautinę darbo organizaciją ir taip toliau. Dabar trys trumpalaikiai prioritetai. E, visų pirma, tai eismas jūrose. Labai svarbu, kad keleiviai ir toliau galėtų naudotis šiomis paslaugomis, taip pat, kad būtų užtikrinta energetika ir pakrantėse. Čia kalbu ir apie, atsiprašau, energetika atviroje jūroje, tai yra ir saulės, ir vėjo energija. Mes turėtume atidžiai stebėti situaciją. Aš buvau išsiuntęs visiems pranešimą, tai manau skaičius turime, pasižiūrėkime į ES eksportą. E, tai yra trys šimtai šešiasdešimt penki e, milijardai ir šimtas šešiasdešimt penki atitinkamai e, tai yra milžiniški skaičiai. Taip pat vilkikai juda tūkstančiais juos skaičiuojame. Tad e, breksitas tikrai atneša milžiniškų pasiekmių. Dabar kita skaidrė. Mes turime laivininkystės paslaugas, kurios reiškia, kad e, sunkvežimiai gali lengvai pasiekti Junktinę karalystę. Taigi čia uh, nėra jokių trikdžių judant iš sandėlių ir dar vėliau bus kalbama apie keltus. Tad judėjimas yra visiškai laisvas. O e, jeigu atsiras muitų procedūros, tai aišku, vėlavimai bus didžiuliai. E, dabar Niderlanduose e, bus numatyta 4,2 milijonai papildomų krovinių deklaracijų kiekvienais metais. Tai skaičiai yra milžiniški o importas 750 tūkstančių. Šiandieną jau buvo nurodyta, kad reikės pasamdyti tūkstantį papildomų muitinės pareigūnų. Iš pagrindinių penkių šalių, jungtinė, tai būtų Niderlandai, Prancūzija, Belgija, Ispanija ir Airija, tos yra šalis, kurios bus labiausiai paveiktos. Kita skaidrė, čia yra kalbama apie laisvą judėjimą e, keltų ir keleivių judėjimas. Jei ES pripažins Junktinės karalystės keltų judėjimą, tai bus ir atvirkščiai, tai yra labai svarbu. E, būtina užtikrinti, kad nebūtų numatomi jokie papildomi reikalavimai, kai keltai pasieks krantą. Kalbant apie darbuotojus, tai yra labai daug dukterinių įmonių, ypač svarbu užtikrinti, kad kelionės darbuotojų netaptų sudėtingesnės, nes tai labai pakenktų verslui. Nekalbu jau apie keleivius, daug jų juda tarp Junktinės karalystės ir ES ir atostogoms ir verslo tikslais. Aišku, pasų kontrolė jau egzistuoja, bet jei bus numatyti papildomi reikalavimai, tai bus dar didesnė našta. Dabar patekimas į rinką. Junktinė karalystė dabar yra dalis ES, tad priekyba pagal vienos valstybių narių vėliavą yra visiškai laisva ir jei tai pasikeis, reikš, kad jungtinės karalystės laivai turės konkurencinį privalumą. Privalumą, atsiprašau. Kalbant apie atviros jūros sektorių, čia žemyninis šelfas yra labai svarbus, atsinaujinantis ištekliai Daug laivų savininkų dirba toje srityje, tad e, būtina užtikrinti, kad situacija neprastėtų. Dėkoju. Ačiū už jūsų pasisakymą, pane Dorfmanai. Iš tikrųjų, jūs patakė, pateikėte įvairių klausimų ir pasakėte, kad reikia pasirenkti blogiausiam. Tai, ko gero, reiškia išvengti blogiausių scenarijaus. Dabar Griffiths. Septynės minutės skirtos jums. Ačiū, kad jūs pakvietėte į šitą uh, susitikimą. Community Shipowners Association. Um, part... Kruizinių laivų asociacijos vardu aš kalbėsiu, mes e, sudarome tik tai vieną procentį jūrų transporto, tačiau mes e, vis per metus pervežame apie 25 milijonus keleivių. Tai reiškia, kad uostai ir valstybės, vėliavos valstybės turi dalyvauti šiame procese ir uh, Iš tikrųjų, mes atstovaujame e, kruizinių laivų sektoriui, turėdami apie 340 įvairiausių partnerių. Kolegos iš laivininkės asociacijos pasakė įdomių dalykų ir iš tikrųjų turėtume pasakyti, kad mes pateksime į labai sutinką situaciją, kadangi šitų kruizinių laivų sektorius yra labai sutringoje situacijoje. Brexitas iš tikrųjų nepalies šito sektoriaus, tačiau e, tarp ES ir Junktinės karalystės kruizinių laivų, ko gero, neturi bus esminio skirtumo, kadangi visi laivai, kas turi atitinkamas veiklos licenzijas, gali laisvai e, e, mm, plaukėti. Ir aš manau, kad šita situacija ir toliau tęsis. Taip pat e, mes savo pramonės sektoriuje galime įdarbinti įvairiausių valstybių atstovus ir mes galime e, įdarbinti žmonės iš bet kurių valstybių, tačiau jeigu Junktinė karalystė pradės kurti savo kruizinių laivų sistemą, tai tuomet bus galima įdarbinti tik Junktinės karalystės piliečius. Kita vertus, jokio skirtumo nėra ar į Norvegiją, ar į Turkiją, ar e, mm, Jotkalnyje bus nukreiptas mūsų kruizinis laivas. Tačiau yra šiokio tokio vis dėlto netikrumo, kurį reikėtų išspręsti. Mes ypatingą dėmesį skiriame savo keleiviams, kadangi jie dažniausiai vyksta į atostogas. Todėl reikėtų užtikrinti, kad tam tikruos pilietybės keleiviams nebūtų numatyti kokie nors apribojimai. Kitas dalykas, kaip mūsų darbdaviai, darbuotojai gaus darbo leidimą. Kitas dalykas, Mm, atrodo, kad imigracijos nuostatos nepasikeis ir jeigu europiečiai atvyks į Junktinės karalystės uostus, ko gero situacija taip pat nepasikeis. Praėjusiu metu spalio mėnesį mūsų vyriausybė pasakė, kad iš esmės neturėtų keistis laisvo asmenų judėjimo ir prekių judėjimo nuostatos. Dabar mes galima naudotis Junktinės karalystės kelionių ir sveikatos draudimu, kai yra perkamas ma, kelionė. Lygiai taip pat turėtų situacija nesikeisti, kai Junktinė karalystė išstos iš ES. Jau kitiems metams yra perkamos kelionės kruizinės laivais ir svarbu, kad mūsų keleiviai nenukentėtų ir kad jie galėtų praleisti kuo kokybiškesnės atostogas. Jeigu Junktinės karalystės piliečiai turės kokių nors nesklandumų lankydamiesi ES valstybės narėse, tai žinoma bus didelė problema, tačiau mes manome, kad ne neiškils. Verhofstadt Guardian yra sakęs, sakė, kad iš tikrųjų, kad. kad British... kad ES piliečiai galbūt mažiau lankys Jungtinė karalystė, tačiau tai nebuvo pakankamai draugiškas žestas. Į Pietų Afriką, e, Turkiją, Malaziją mūsų keleiviai taip pat keliauja ir todėl reikia nesudaryti jiems kokiu nors kliučiu. Labai svarbu, kad mūsų kelio e, turistai galėtų naudotis ir e, sveikatos draudimu, ir kelionės draudimu. Ir labai svarbu, kad būtų ir toliau galiotų ES sveikatos draudimo kortelė. Taip pat norėjome, norėtume patikinti, kad mes esame numatę vieningo jungtinės karalystės draudimo sistema. Ir manome, kad mes spręsdami šios klausimus galėsime bendradarbiauti su jumis artimiausiais mėnesiais. Merci beaucoup, monsieur. Ačiū, ponė Grifidė, už jūsų pranešimą. Dabar suteiksiu žodį ponė Makindžiai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu Sue Makindžiai. Mm Esu e, verslo operacijų vadovė PRO Feris LTD kompanijoje. Ir papasakosiu jums dabar apie tai, kaip mes naudojamės technologijomis tam, kad stumtume savo verslą į priekį. Na, bet kokia atveju toks buvo mano pranešimo pavadinimas dar iki Brexito. Su mes 27 tūkstančius kartų per metus keliaujame vairiais maršrutais tarp uh, Jungtinės karalystės, Arijos, Šiaurės Arijos, Belgijos 10 milijonų eurų. Tai yra keleivių per metus mes pergabiname, taip pat ir nemažai prekių esame e, susiję ir su tokiamis šalimis kaip Italija, Ispanija, Vokietija, e, Rumunija ir e, Lenkija. Ir bendarbiavame su jų geležinkeliu įmonėmis, praktiškai turime susisiekimą su visomis šalimis, kurios vienai per kitaip susijusios su šilko keliu. Mūsų istorija siekia 180 metų, tuo metu mes teikiame pašlo paslaugas tarp pietinės Britanijos pakrantės ir Iberijos pusėsulio ir todėl esame labai suinteresuoti transporto infrastruktūrą struktūra visoje Europoje ir jos sąveikomis mes gabename savo laivuose e, sunkvežimiais bei e, traukiniais įvairias prekes, 250 darbuotojų turime Prancūzijoje, e, taip pat Belgijoje, kitose šalise teikiame E, jūrų uostų logistikos paslaugas e, susijusiu su mūsų veikla. Mūsų pozicija Brexito atžvilgiu yra labai aiški, e, kol liks žmonių keliaujančių ir prekių, kurios bus gabenamos tarp Britanijos ir Europos, mes ir toliau teiksime savo paslaugas, mes glaudžiai bendrabiavime su Britanijos vyriausybė ir su ES šalių vyriausybėmis ir atidžiai stebime darybas dėl breksito ir dedame visas pastangas, kad breksito poveikis mūsų verslui būtų kuo mažesnis. Tiek trumpai ir aiškiai. Ačiū. Taigi pereikime dabar prie diskusijų su pirmosios mūsų klausimų dalies ekspertais ir mes dabar pasinaudosime vadimoju ping-pongo metodu. Ir e, po to vyks antrasis klausimų atsakymo ratas, kuriam skirsime mažiau laiko ir per jį galės pasakyti visi likę komiteto norėjo, prieš tai kalbės, pirma, pirmajame rate kalbės koordinatoriai. Taigi, Dabar suteiksime po penkias minutės ir pirmasis kalbės Vim van de Kamp. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pavaduoju kolegą Marku Piperį, kuris yra mūsų breksito ekspertas, tačiau dėja jis turi kitų įsipareigojimų šiuo metu, o tai man suteikia galimybę E, kaip Niderlandų atstovui e, jūreiviui, kuris bijo vandens užduoti kelis klausimus. Dorsmanui, ponai, noriu užduoti klausimą sudėtingą. Ar Europos komisija yra pakankamai susipažinusi su jūsų praktinėmis problemomis? Turite iš karto atsakyti šį klausimą. Atsakysiu olandiškai Mūsų komandoje e, yra atstovų, kurie palaiko kontaktus su komisija ir mes jau tris kartus buvo sus, buvome susitikę su Barnie komandos nariais ir paaiškinome visus visas opiausias problemas. Jums susidaro įspūdis, kad jie jūs įsiklauso. Taip, jie buvo pasirengę išklausyti mūsų, tačiau labai santūriai elgesi pristatydami savo poziciją, tačiau bent jau išklausyti mus jie yra pasirengę. Antras klausimas, kuris taip pat adresuotas pono Griffito ir ponė Makenzi. Vienintelis būdas mums išsigelbėti yra pereinamasis laikotarpis, nes tikrai nebūsime pasirengę 19. kovo 31 visiems pokyčiams. Taigi, kaip Jūs, ponė Dotsmanai, vertinate tą pereinamąjį laikotarpį, ar Jis Jums priipnas, kiek ilgai Jis turėtų trūkti ir kokiu sudėdamųjų dalių jam reikia. Taip, tai iš tiesų labai sudėtingas klausimas, e, nes klausimas yra, e, kokią linkmę mes bandysime judėti per tą perinamąjį laikotarpį, kokiu pokyčiu per jį įvyks, ar situacija visiškai nepasikeis ir dėl to e, mes tikrai jaučiamės neužtikrintai, nes e, nežinome, kam turėtume ruoštis per tą perinamą laikotarpį, bet jis žinoma gali būti labai svarbus, tačiau viskas priklausys e, nuo to, e, kokiamis aplinkybėmis jis prasidės, kiek ilgai truks, kalbam apie dviejus metus, tai gali būti pakankamai trumpas e, laikas, tačiau vis tik tai jam taip pat reikia pakankamai pasirengti. Ačiū, ponė Grifitai, anksčiau kalbėjausi su TUI atstovais, TUI yra konkuruojanti įmonė tam tikrą prasme ir dabar jau siūlo galimybę rezervuoti savo keliones 2019 metams. O kaip jūs ketinatės elgtis, nes 2019 e, praškai nebus dar patvirtintos, e, patvirtintos jokios teisinės sistemos to perinamo laikotarpio. Taip, mes e, visiškai pritarėme jūsų nuomonė, žmonės pakankamai iš anksto rezervuoja kruizinės keliones ir nori tam tikro užtikrintumo, kalbant apie jų būsimas rezervacijas. Na, Junkinė karalystė nėra Šengeno dalis, veikiausiai tai niekas ir nepakis, tačiau kol kas žinome, kas dar gali pasikeisti, tačiau tikrai bus pokyčių susijusių su kelionės ir sveikatos draudimais, aš manau. Taip, pirmas laikotarpis būtų naudingas, pritariu kitiems. Uh, kolegoms, tačiau tikrai sunku dabar prognozuoti, kiek tas perinamas laikotarpis užtruks, tačiau aš manau, kad pasitelkus technologijas galime sklandžiai šį procesą užbaigti, žinoma, reikia jį tinkamai pradėti. Kalbėtojas nėra įsijungęs mikrofoną. Dar pandos man noriu paklausti, kokia, e, kokios pozicijos laikosi jūsų asociacijos nariai iš Junktinės karalystės. Jų pozicija yra tokia, kad jiems yra labai svarbu išlaikyti e, dabartinius e, prekybos ir paslaugų srautus, jų apimtis ir e, žinoma, lieka atviras klausimas, kokia bus situacija po breksito susijusi su mūsų tiksliau su jų filialais veikiančiais ES. Ar jūsų nariai iš Junktinės karalystės gali daryti įtaką Junktinės karalystės vyriausybei? Aš žinau, kad jie palaiko intensyvius kontaktus ir tai vertiname tinkamai jūrų keltų kompanijų atstovai reguliariai susitinka su Junktinės karalystės vyriausybės atstovais, taigi kontaktai atitinkamų lygių yra palaikomi. <clears throat> Tačiau e, visi dabar laukia mm, darybų baigties galutinio susitarimo ir e, iš tiesų dabar susidaro įspūdis, kad dabar per labai trumpą laiką bandoma labai daug ką nuveikti. Ar ponas Grifitas galėtų atsakyti už Junktinės karalystės atstovus? Taip, mes labai glaudžiai bendrabiaujame su uh, E, Junktinės karalystės laivybos rūmais e, ir kalbame su tinkamai žmonėmis vyriausybėje, palaikome tikrai labai gerus kontaktus ir e, P ir O keltų kompanija tą pačią linkmę dirba, kaip ir mes, manau. Taip, mes labai glaudžiai bedarbiavame su Junktinės karalystės vyriausybė, tiek asmeniškus kontaktus palaikydami, tiek ir per laivybos rūmus, taigi tas bendarbiavimas vyks labai konstruktyviai. Ačiū, ponia Anderson, dabar gali penkias minutės klausti. Dėkuoju. Bendras klausimas apie teisės aktus, naujus teisės aktus ir bendrą pagrindą. Pavyzdžiui, taisyklės taikomos keleiviams, keleiviniams laivams, taip pat abipusis kvalifikacijų pripažinimas. Norėčiau užduoti klausimą jums visiems. Ar Kyla nerimas dėl to, kaip viskas veiks po to, kai Junktinė karalystė pasitrauks, kaip viskas bus reguliuojama. Aš suprantu, kad egzistuoja ir tarptautinės taisyklės, bet visgi buvo specifinių ES teisės aktų, visi jiems pritarė ir dabar visiškai nebeaišku, kas bus toliau. Taip, teisinga pastaba. Gerai, kad jūs kalbate apie tarptautinį reguliavimą. Aš visada pasisakau už tai, kai kalbame apie saugą ir aplinkosauginius aspektus. Jei būtų taip pat kokiu nors teisės aktų Europos Sąjungos, kurie negaliotų jungtiniai karalystiai, tai reikėtų tai peržvelgti, kadangi tai paveiktų konkurencinę poziciją. Aš apie tai kalbėjau ir savo pasisakymę. Reguliavimas tikrai įdomi tema, žiūrėsime, kaip viskas vystysis. Taip, visi laivai, kurie veikia ES, vadovaujasi ES taisyklėmis ir toliau tai bus, nesvarbu, ar pasitrauks Junktinė karalystė ar ne, bet e, dėl kitų klausimų reikės pasižiūrėti, kaip viskas klostysis, bet tai dar toli. Kaip jau sakiau, mes dirbame įvairiose valstybėse narėse, tad ir toliau taikysime direktyvas, kurios yra būtinos tam, kad galėtume vykdyti veiklą ES. Antras klausimas. ES finansavimas technologijų ir inovacijų srityje, tai susiję ir su kūru, ir su investicijomis skirtomis infrastruktūrai. Ar jums kyla nerimas, kad po to, kai pastrauksime iš ES, bus prarastos ekspertinės žinios ir įdirbės šioje srityje? Čia klausimas labiau ponui Dorsman, bet gal ir ponė Makenzė galėtų atsakyti. Gal galėtumėte patikslinti klausimą? ES lėšų praradimas, ypač e, toms įmonėms, kurios įsisteigusios Junktinėje karalystėje, tai buvo veikla susijusi su naujo kūro e, ieškojimu, taip pat infrastruktūros e, statymu tai ar nekyla problemų su investicijų lygiu, nes iš esmės mes liksime vieni dabar. Na, taip, bet aš mačiau ir apie biudžeto deficito problemą po to, kai Junktinė karalystė pasitrauks. Tai reiškia, kad, pažiūrėjau, ten tie projektams skirtos lėšos irgi mažės. Kaip jūs ir sakėte, laivininkystė susiduria su aplinkosauginiais iššūkiais. Labai svarbu, kad mūsų laivynai būtų ekologinami, bet tam reikia ir tyrimų bei plėtros. O čia ES lėšos itin svarbios, nes sektorius vis dar susiduria su ekonominėmis problemomis. Mūsų sektorius neturi tų investicijų, kurias galėtų skirti tyrimams ir plėtrai. Todėl pasiekmes pasitraukimo bus matomos ir šioje srityje. O kalbant apie infrastruktūrą, Taip, e, dabar mes galvome, kaip užsitikrinti energiją visose uostuose, skaitant ir Jungtinę karalystę. Tai paveiks visą laivininkystės e, sritį. Aišku, reikės pagalvoti apie suskistintų dujų terminalus. Na ir na, paskutinis klausimas. Komisija sakė, kad galbūt keltai negalės naudotis ES sertifikatais tam, kad dirbtų su ES vėliava. Pasirodė tokie pranešimai žiniasklaidoje, bet kila didžiulis nerimas dėl darbo jėgos, dėl gerų standartų apsaugos ir to, kad mes norime geros kvalifikacijos darbo jėgos. Na, teisės aktai priklauso nuo valstybių narių, o mes turime pagalvoti, kaip tai paveiks mūsų įmonės. Turime visų tautybių darbuotojų tiek valstybių narių, tiek kitų šalių ir to nekeičiame. Ne, gal tai nebuvo atsakymas. Aš kalbu apie Britų darbuotojų situaciją ir ar galės toliau jie dirbti pagal e, po ES vėliavą. ar galės tie žmonės dirbti Europos Sąjungos laivuose. E, dabar pane Foster. Uh, Ačiū. Mes vienu metu turėjome posėdžius, todėl aš negaliu dalyvauti iš karto mes iš tikrųjų labai gerai bendradarbiaujame su Verhofstadt, kuris vadovauja kitam komitetui. Taigi aš dirbu šioje srityje jau daug metų ir susitikinėjau su šios srities atstovais ne kartą. Norėčiau paklausti abiejų prelegentų. Ar viešoji diskusija kokia nors vyksta? Uh, su visuomenės atstovai dėl šitos, e, dėl šitos sektoriaus ateities. 11 tūkstančių darbo vietų ir taip pat yra apie 15 milijardų svarų į Junktinės karalystės biudžetą. Tai yra skaičiai apie šitą sektorių. Taigi, ką Jūs manote šiais aspektais? atrodo, kad saugumo, saugumo laivams bus galima ir toliau veikti Junktinėje karalystėje. Technologiją reikės naudoti, kad būtų užtikrintas labai sklandus transporto priemonių ir keleivių judėjimas į uh, jūrų uostus. Tiesiog labai svarbu naudoti technologiją, technologinės sistemos šiuo metu egzistuoja, tačiau reikėtų jas panaudoti siekiant e, išvengti transporto kliūčių. Norėčiau abiejų jūsų paklausti. Kokios perspektyvos pasirašyti uh, artimiausių metų dvi šalis palankesnius e, prekybos susitarimus. Mes turime e, tokius susitarimus su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, Australijos, Naujosios Zelandijos ir JAV delegacijos domisi tokiomis dvišalėmis sutartimis. Iš tikrųjų, tokios sutartys kažkada gali būti pasirašytos ir kokios e, jungtiniai karalystiai atsivertų, jeigu mes iš tikrųjų paliktume Jungtinę karalystę ir pasiūlytume tokias sutartis. Kol kas mūsų um, keltai veikia tik tai ES uh, valstybių teritoriniuose vandenyse, tuomet kol kas nieko negalėčiau pasakyti apie Naują Zelandiją arba kitas valstybės, Australiją taip pat. kruizinių, kruizinių laivų sektorius yra labai didelis sektorius, kadangi čia pastebimas didžiulis augimas, kadangi žmonės keliauja visur, atkeliauja iš visur, tiesiog mes turime pamastyti apie naują situaciją. Norėčiau priminti, kad uh, spaudos konferencijose buvo išsakyta įvairių minčių dėl Junktinės karalystės galimų privalumų pasirašus dvišalius prekybos susitarimus, atsveriant šitą netekti išeis iš ES. Tačiau neaišku, ar iš tikrųjų tas laimėjimas bus didesnis negu tie netekimai. Mes manėme, kad vis dėlto mm, galutinis balansas galėtų būti ne visiškai teigiamas, netgi ir pasirašus gerus prekybos susitarimus. Aš dar turiu porą sekundžių. Ir norėčiau pasakyti, kad aš optimistiškai vertinu situaciją ir tikiuosi, kad esminių pokyčių neiš, ne, neatsiras. Tiesiog aš manyčiau, kad ir toliau mes galėsime dirbti kaip partneriai Man visuomet atrodo, kad reikėtų kalbėti apie tai, kad stiklinė yra pusiau pilna ir kad mes išsaugotume savo santykius su kolegomis ir draugais. Aš tiesiog norėčiau padėkoti, kad jūs atvykote susitikti su mumis. Pane Maisner, penkias minutės. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems, kurie išsakė savo mintis. Aš norėčiau pratesti Jackie Foster mintį, kuri kalbėjo optimistiškai. Aš taip irgi esu optimis, optimistė ir norėčiau, kad tai, ką jūs sakėte, iš tikrųjų pasiteisintų, tačiau baiminuosi, kad taip nebus. Aš Lucy Andersen nuomonės laikausi veikiau iš tikrųjų, visi tikisi gerų diskusijų su vyriausybė Londone, visi nusiteikia pozityviai. Jau nekarta buvo Junktinė karalystė minėta, kad jinai daug pažadėjo, tačiau Bruselėje elgėsi visai kitaip. Taigi reikėtų ir iš neigiamos pusės pažvelgti iš tas pasiekmes. UK und, und, äh, Großbritann äh, und, und, und ähm, Europa. Vieno iš tikrųjų veikia pagal tokį susitarimą, kuris buvo pasieštas 2013 metais, tiesiog ten buvo sureguliuoti muitės, muit, muito klausimai. Aš manyčiau, kad dabar reikėtų pasirašyti naują sutartį arba bent jau keisti dabartinę tarp Junktinės karalystės ir ES. Um, I've heard, I've heard it, clearly, I mean, a... Aš Girdėjau apie tai, Prancūzijos ir Junktinės karalystės vyriausybės turėtų pateikti pasiūlymus dėl šito susitarimo peržiūros ir siekti, kad e, veiklai neatsirastų koknos kliūčių. Tai būtų vienas dalykas, jeigu viskas liktų taip, kaip anksčiau, tai jums būtų labai naudinga. Tačiau aš bijau, kad taip nebus. Kadangi iš tikrųjų yra uh, ES sieną, äh, e, e, kuri eina Lamanšo kanalu. EMO yra tarptautinė organizacija, čia nėra europinė struktūra, tačiau kita vertus jūs sakėte, kad darbuotojai e, yra patys įvairiausi. Tačiau būtų žinoma gerai, jeigu viskas liktų taip, tačiau jeigu Junktinės karalystės jūrininkų kvalifikacija nebebus pripažinta, tai situacija pasikeis. Ką tai reikštų jūsų verslui? Ačiū. Kalbant apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą, tai yra pasirašyta tarptautinės sutartis, kurie atitinkamai reglamentuoja taip pat ir darbo sąlygas keltų jūrininkų. Ir e, manau, kad į tai svarbu atkreipti dėmesį. Profesinės kvalifikacijos yra labai svarbus aspektas, nes es valstybės narės pripažįsta profesinės kvalifikacijas vienos kitų ir diplomus. E, aš nemanau, kad dėl to turėtų kilti kokios problemų ateityje. Britų jūrininkai, kurie plaukėtų po Niderlandų vėliavą ir toliau turėtų turėti galimybę dirbti savo darbą. Po to, kai ES išstos, tai yra Junktinė karalystė išstos iš ES, tačiau vis tiek reikia šios klausimus atitinkamai reglamentuoti. E, nes, e, kaip minėjau, atitinkama tarptautinė sutartis egzistuoja, tačiau vis tiek formaliai reikės dar šios klausimus sutvarkyti su e, Junktinė karalystė, kad dar būtų keliami kokie nors papildomi reikalavimai, aš tikrai to nesitikiu ir manau, kad šis klausimas tikrai gali ir bus tinkamai spręstas. Ačiū. Dar ponai Dorsmanui noriu užduoti e, klausimą. Jūs e, kalbėjote apie e, tą įprastinį judėjimą į jūrą. Ar tikrai esate tikras, kad taip ir viskas liks. Na, tas neužtikrintumas gali būti susijęs tik tai su tam tikrais pokyčiais, pavyzdžiui, sveikatos draudimo, veterinarijos reikalavimo srityje. E, pavyzdžiui, būtinybė užpildyti krovinių gabenimo deklaracijas ir e, tikrai sunku būtų įsivaizduoti, kaip, pavyzdžiui, Niderlandų uh, E, vežėjai, jūrų transporto stovai e, galėtų užpildyti 2 milijonus e, krovinių gabenimo deklaracijų per metus. Tai visi šie klausimai lieka atviri, juos reikia spręsti. Ačiū ponė Maisner, ponė Vyr. Norite pasakyti, ne. Ponas Kistėla taip pat nenori kalbėti penkias minutės. Ponas reikia Jums žodis kalbėti tris minutės, o mane prireikstų trijų minučių. Paprastą klausimą noriu užduoti kiekvienam iš trijų prelegentų. Kokios naudos tikitės jungtiniai karalystiai po breksito jūsų veiklos srityje? Ačiū už klausimą. Kokios naudos galėtų gauti Junktinė karalystė iš Brexito, kalbant apie laivų savininkų poziciją, galiu pasakyti, kad čia vėl turėsiu pasikartoti. Tie privalumai ir ta nauda smarkiai priklausys nuo to, kaip bus susitarta dėl tarpusavio prekybos santykių, nes tai, ką girdime iš bar, Barnie komandos e, lūpų, tai e, tikrai nemanome naiviai, kad niekas nepasikeistų, tų pokyčių bus ir jie nebus teigiamų ir jie bus e, neigiami tiek Junktiniai karalystiai, tiek ir ES. Tai mums kelia nerima. E, Ir šiuo metu tai galėtų būti pats geriausias politinis e, signalas, e, kurį šiuo metu siunčia Europos komisija Junktiniai karalystiai, tačiau klausimas ir toliau lieka atviras, kokį poveikį šis signalas, kuris yra siunčiamas, turės galutiniams darybų rezultatams. Ir tai mūsų pramonės, mūsų sektoriui kelia nerimą. Pane Reikėjai, jūs sakėte, kad jums nereikės daugiau nei minutės. Vis tik tai aš noriu dar kartą paklausti, ar jūs e, ketinate e, dėl breksito arba e, reikalauti jungtinį karalystę kokiu nors papildomu išlygu ar kokios nors papildomos naudos susijusios su įstojimu savo kalboje jau minėjau, kad e, galime įsivaizduoti, kad jungtinė karalystė gali pagerinti apčiopiamai e, savo verslo sąlygas ir tokiu būdu e, europinėms įmonėms reikėtų e, konkuruoti žymiai sudėtingesnėmis sąlygomis, taigi jungtinė karalystė galėtų stengtis pritraukti įvairias laivybos kompanijas, prisivilioti pas save. Ir e, jeigu turės tokias galimybės Britai, tai jie manau, kad jomis ir pasinaudos. Kalbant apie kruizinių kelionių operatorius. Junktinė karalystė yra antra pagal dydį rinka, kalbant apie kruizinius keliones 74 procentai. Tiksliau tik 4 procentai šiuo metu Britų keliauja kruiziniais laivais. Ir e, aš tikrai ne, neižvelgiu čia kokio nors es, esminio pobūdžio pokyčių, vernant iš mūsų įmonės požiūrio taško, tai būtų puikia galimybė pasinaudoti technologijų teikiamais privalumais ir transformuoti savo verslą. Ir jeigu breksitas nebūtų įvykęs arba nevyktų, tai mes e, tikrai žymiai lėčiau šios procesus vykdytume. Pone Klum dabar Tris minutės, ačiū pirmininkė, ačiū trims prelegentams už jų pranešimus. Iš tiesų labai sudėtinga, kuomet tokia neiški situacija kažką prognozuoti. Junktinės karalystės vyriausybė minėjo, kad nedalyvaus bendra rinkoje, muitų sąjungoje, norėtų laisvos priekybos susitarimą. Pone Makenzi minėjo kelis kartus technologijas. Manau, kad technologijos rytis bus labai svarbi. Ponas Dorsmanas minėjo. E, tą sklandų susisiekimą e, jūrų. Ar manote, kad pasitokus technologijas būtų galima tą sklandų jūrų transportą užtikrinti? Taip visiškai pritariu šiam pastebėjimui. Technologijos čia gali atlikti labai svarbu vaidmenį, e, jeigu kiltų kokiu nors papildomu reikalavimų, kurie būtų taikomi taip pat ir keliaiviams. Šiuo metu mes gabename keliaivius į Kanadą ir keliaiviams būtina užpildyti įvairias e, deklaracijas, formas, tačiau iš anksto galima tą padaryti, pastokus technologijas šis darbas smarkiai palengvėtų. Aš visiškai pritariu, jeigu vertintume padėti aviacijos pramonėje ir tai, kokiu mastu e, oro transportas e, naudojasi įvairiomis technologijomis, tai jūrų transportas smarkiai atsilieka. Manau, kad turime puikias galimybės dabar pasinaudoti naujausiamis technologijomis ir jos jau egzistuoja, nereikia jų iš naujo išradinėti, reikia tik jomis pasinaudoti, taigi mums e, iš tiesų tai bus puikia galimybė pabreksito pagerinti savo klientų aptarnavimą arba iš naujo peržiūrėti. E, tačiau, ponė Dorsmanai, po breksito nebeliks e, e, bendrosios e, laivybos rinkos ir galios skirtingi reikalavimai, pavyzdžiui, įvairiose atskirose jūrų uostose. Na tai nėra tiek su, su breksitu susiję dalykai ir dabar jau galioja. Kalbant apie įvairių deklaracijų užpildymą informacijos pateikimas siekiant įplaukti į įvairius Europos uostus, tai e, laivų įgulos tikrai ne, patiria daug rimtų iššūkių, norėdamos e, prisišvartuoti naujame uoste. Mes e, laukiame iš komisijos kuo greičiau atitinkamo pasiūlymo dėl teisės akto, tikimės, kad Europos parlamentas taip, pas, taip pat imsis šios temos ir šio klausimo. Žinoma, šią problemą būtų galima spręsti pasitelkus naujasios technologijas, tačiau jos yra susijusios su papildomomis sąnaudomis ir ypač mažesnėms e, laivininkistės įmonėms. Tai tikrai gali tapti ženklė tiek finansinė našta, tiek ir žmogiškųjų išteklių prasme rimta našta, suprantu kad labai svarbu ES imtis tam tikrų veiksmų, tam, kad jūrų uostai galėtų pradėti veikti efektyviau. Man laikas baigėsi, tik tai ponui Griffithui norėjau pasakyti, kad tikiuosi, kad Junktinės karalystės e, keliautojai, turistai e, ir toliau bus laukiami Europos e, Sąjungoje. Ir, pavyzdžiui, pietų Airijoje Anglijos britų turistų yra labai daug ir jie ten yra laukiami. Pone Kistėlo, jūs sugrįžote, taigi dabar jums trys minutės, prašau. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Įdomu būtų iškirsti, kaip Britanija pasipelnys iš Brexito, kokios naudos gaus. Man atrodo, buvo pamiršta realybė. Britanijos vyriausybė teigia, kad neketina likti bendroje rinkoje arba muitų sąjungoje. Tai aš tada negaliu suprasti, kaip įmanoma, kad tai nepaveiktų jūrų transportą, ypač kai kalbame apie prekes. Aš nesitikiu atsakymai tai. Bet na, norėčiau pakeisti šiek tiek šį klausimą ir sužinoti, kokios naudos gaus ES ir 27 valstybės narės iš Britanijos pasitraukimo. manau, tai privalo, priverčia mūsų susimastyti, kaip viskas veiks ateityje. Mes Turėtume būti drąsūs, dėl visko drėtis aš noriu ir jei tai padarysime, tai visi gausime naudos. Labai ačiū, panas Tiller. Aš pati irgi esu kalbėtojų sąraše, jūs jau pasisakėte. Aš norėčiau pagalvoti, kokia bus ta blogiausia situacija, jeigu nebus susitarimo. Jeigu teps, teks du kartus mokėti muitą už prekes, ar jūs galvojate apie tokį reiškinį? Toks pirmas klausimas. Jeigu nebus pasiektas sustarimas, tai galios PPO taisyklės ir e, importo muitai E, bus taikomi, nepaisant to, kad jų tarifai smarkiai sumažėjo per pastaros metus, tačiau padėtis tikrai smarkiai pasikeistų palyginti su dabartinė situacija. Ir toks galėtų būti mano atsakymas, tačiau viskas priklausys nuo to, kaip atrodys galtinis darybų rezultatas. I mean, before... Kaip jau sakiau anksčiau, mūsų pozicija ganėtinai aiškia visada judės prekės ir asmenės tarp es ir Junktinės karalystės. Mes ir toliau teiksime atitinkamas paslaugas ir, aišku, naudosime technologijomis. Dėkoju. Mano antrasis klausimas. Noriu suprasti, kaip Brexitas gali pakeisti tam tikrų e, prekybinių linijų patrauklumą. Yra e, didelių tarptautinių uostų. Junktinėje karalystėje ir importo, ir eksporto. E, tai yra ir atvykimo uostai, per kuriuos prekes atkeliauja į Europos Sąjungą. Tai jei atsiras siena, ar tebe bus patrauklus tie uostai? Ir e, toliau pakalbėkime apie žemyninius ES uostus - Rotterdamas, e, Briugė ir panašiai. Ar e, galima bus jiems perkelti savo veiklą? Mes kol kas netlikome jokio rimto tyrimo susijusio su prekybos srautų judėjimo krypčių pasikeitimais. Tačiau jeigu pažiūrėtumėte ir vertintumėte, e, kiek Kinija šiuo metu investuoja, tarkime, į Pirėjų uostą, tai gali turėti įtakos ir e, Rotterdamo uosto e, pozicijoms. Šie procesai vyksta visuomet e, Na, jeigu bus nustatyta nauja siena, tai e, ir toliau lieka klausimas, kaip ta siena iš tiesų veiks, kaip ji atrodys ir kaip e, prekių keliaivių gabentojai galės atitinkamai sureaguoti į jos atsiradimą. Aš manau, kad taip pat ir Europos parlamentas nemažai yra diskutavęs panašiais E, klausimais. E, e, taip pat ir dėl apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos, tačiau gali būti, kad kai bus priimti galtiniai sprendimai šio klausimo, Junktinės karalystės es jau nebebus. Tai taip pat kalbant ir apie laivybą, apivartinių taršos leidimų prekybos sistema laivybai yra svarbi Taigi, priklausomai nuo to, ar bus e, nustatyta siena, kokia bus nustatyta, gali ir kisti e, prekybos srautai ir jų kryptis. Ačiū. Pone Anderson, dabar steiksiu žodį ir po to dar Vimui Vandekamp. Labai trumpai dėl verslo vystimosi. Per pastaruosius dešimt metų mes matėme, kad buvo prarasta daug keliaivių tarp, tarkime, Junktinės karalystės ir Skandinavijos. Tai aš nerimauju, kad dar daugiau maršrutų bus arba apriboti, arba nebevystomi būtent dėl verslo netikrumo. Mantau privalumų airijai Bet dabar jau per Korką į Ispaniją yra keliaujama ir tai reiškia, kad yra tiesiog vengiama Junktinės karalystės ir nebus taip, kad ir toliau bus vengiama, kiek įmanoma, apie, bus tengiamas apeiti Junktinę karalystę. Kaip minėjau pastarai kartą, sakydamas į klausimą, na, mūsų sektorius e, atsižvelgs į tos pokyčius, e, kurie galimai įvyks ir bandys e, geriausiais įmanomais būdais prie jų pristaikyti. Mes kaip įmonė visada ieškome naujų maršrutų ir tai nepasikeičia dėl Brexito. Kalbant apie kruizus, tai būtent paskirties taškas yra svarbiausias. Jeigu tik žmonės nori keliauti į tą vietą, tai mes tai ir darysime. Svim van de Kamp. Pat pirmininkė noriu padėkoti visiems e, diskusijų dalyviams Markuso Piperio vardu, tačiau dar vieną klausimą. Noriu užduoti pons Dorsmos savo įžangoje minėjo e, darbą atviroje jūroje. E, kaip jūs čia įsivaizduojate situaciją susijusią su, darba, su darbu tose platformose, atviroje jūroje ir kokias taisyklės ten galios? Na, ši, ši tema yra susijusi su uh, prieiga prie rinkos, nes laivybos pramonė uh, teikia e, taip pat ir paslaugas pakankamai aktyviai, pavyzdžiui, aprūpindama atviroje jūroje veikiančias platformas arba atviroje jūroje veikiančias jėgainės, jas prižiūrint. Labai aktyviai veikia daug įmonių šioje srityje ir vėjo energija, kitos atsinaujinančios energijos rūšis šiuo metu aktyviai yra gaminamos. Tai ir klausimas susijęs su prieiga prie rinkos. Įmonės e, ES veikiančios turi rinkos prieigą prie Rinktinės karalystės kontinentinės plokštės ir manau, kad e, atvirkščiai atitinkamai taip pat e, tokia situacija turėtų būti užtikrinta. Matome, kokia yra dabartinė padėtis jungtinėse valstijose ir mums tikrai nėra primtina ir mes tikrai nenorime, kad santykiai su jungtinė karalystė, kad jie pakryptų tokia pačia linkme. Ačiū už šį pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis. Galime paploti ponai Dorsmanai, ponai Griffithui ir ponai McKenzie. Euh, Ačiū, kad pasidalinote su mumis kai kuriamis savo mintimis apie būsimus darbus. Bet kokia atveju visi sutarėme dėl būtinybės nustatyti pereinamąjį laikotarpį tam, kad per jį būtų galima pristaikyti prie naujų taisyklių ir visi sutarėme dėl to, kad išsiskirti e, per vieną dieną negalime, reikia palikti tam tikro laiko prisitaikyti prie e, permainų. Nu, kalbant apie tas permainas e, jūrų transporto sektoriu, galite tikėtis mūsų komiteto narių paramos. Nu, dabar noriu pakviesti užimti vietas mūsų podiume antrosios dalies ekspertus. Allez, nous continuons. Je vais demander à Monsieur Joachim. Tęskime mūsų diskusijas, prašau e, Joachimą Kunz ir pono Orelį ir pono Linktoną prisijungti prie mūsų podiume. Merci beaucoup aux trois intervenants d'avoir. Ačiū, kad priemėte mūsų kvietimą. Ir dabar mes pakalbėsime apie jūrų uostų reikalus, nebe apie uostų reikalus kadangi jau esame Belgijoje. Taip ir Majam suteiksime žodį ponui Kunz. E, jūs vadovaujate Zebriūgės uostui ir dabar mums e, pristatysite tos pačius klausimus susijusius su Brexito poveikiu jūsų uosto veiklą, kaip ir visiems suteiksiu jums uh, septynerias minutės pranešimą, po to galėsime padiskutuoti su kolegomis. Ačiū, pana pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas e, būti čia su jumis. Sports. Tai mes kalbame apie prekybą, prekybą e, jūrų uostose, tai galėtume grįžti ir netgi 14 amžių į Hanzos miestus ir uostus, taip tuo metu vyko prekyba, prekyba vyks 21 amžiuje, jinai vyks ir vėliau. Todėl galvodami apie breksitą mes turime galvoti, kaip prekes bus vežamos į Junktinę karalystę arba vyks tranzitu. Taigi mūsų pozicija yra labai aiški, mes iš visos Europos keliais, geležinkeliais, e, konteineriais iš Europos uh, valstybių į Skandinaviją, Jungtinę karalystę, į Rusijos rinką mes vežame prekes. 46 procentai mūsų prekybos sudaro prekybą su Jungtinė karalystė. Labai svarbu, kad mes prekes pervežame ne tik tai iš šio regiono, bet iš viso ES žemynų ir taip pat kargo krovinius į Jungtinę karalystę. Taigi šitie gaminiai yra gaminami šiaurės e, dalyje, pavyzdžiui, e, maistas, e, drabužiai, tai yra vaisto, vaistų pramonės gaminiai, taip pat vais, medicinos įranka. Taigi 33 procentai yra, sudaro mūsų apimčių importas ir virš 50 procentų yra eksportas. 53 traukiniai iš Italijos į, historical... į Zeebrugę vyksta ir taip mes užtikriname susiekimą su Prancūzijos šiaurinė dalimi. Mes į Londoną, į kitus Junktinės karalystės regionus, pristatome prekes iš uosto. Ir tai yra siuntos, kurios yra nelydimos, tačiau tiksliai nukreiptos į paskirstimo e, centrus. O tai reiškia, kad mes e, įdarbiname daugybę žmonių ir mes turime 500 milijonų eurų apyvartą mūsų uoste. Taigi mes eksportuojame į Europą ir iš Europos. Mūsų krypčių įvairovė yra didžiulė, labai svarbu, kad į uostą būtų pristatomos prekės, jūs sandėliuojamos, kuriuose vėl dirba daugybė žmonių ir po to nukreipiamas į Londoną, Manchesterį ar kitus Junktinės karalystės uostus. Labai svarbu laiku pristatyti prekes, kadangi, pavyzdžiui, maisto produktai negali um, užsistovėti, todėl kargo krovinių uh, pervežimas turėtų būti labai sklandus. Mes esame pasaulio uh, lyderiai, kadangi mes pervežame 1,2 milijonus e, automobilių ne tik tai į Europą ir iš Europos, bet ir uh, visą pasaulį. Vieną milijoną nu, automobilių mes pervežame per metus ir esame eksportuotojai ir importuotojai ir be kito ko mes daug automobilių vežame ir ne karalystė. Tai reiškia, kad daug šitų prekių yra pervežamos tranzitu, o po breksito mes turėtume siekti, kad šitas tie tranzitiniai srautai nesustotų. Pavyzdžiui, Toyota, kuri įsikūrusi mūsų uh, uoste, ne tik tai iš Valencien, iš Japonijos, iš Kanados, taip pat prekės turėtų būti toliau vežamos per mūsų uostą. Konkrečiai apie breksitą po to, kai buvo priimta šitas sprendimas, mes iš karto grįžtume prie priekybos susitarimo. Kadangi labai svarbu įtvirtinti ES ir Indijos karalystės priekybos ryšius. Kita vertus, labai svarbu, galvojant apie mūsų siūlomas paslaugas, jų kainą turėti omenyje ir konkurentus, pavyzdžiui, Turkijoje, kai turime galvoje tekstilės gaminius. Jeigu 10 procentų numatyta muito mokesčio mašinoms, sultims, sakykime, 20 procentų ir taip toliau, tai tuomet tai apsunkinta tų situacija. Belgija 1,6 milijardo uh, eurų turėtų sumokėti muito mokesčių ir turint omenyje, kad vienas ketvirtis darbuotojų dirba veikloje susijusyje su Junktinė karalystė, tai reikštų, kad mes netektume maždaug 42 tūkstančių darbo vietų arba bent jau bent dešimtis, netektume šimties tūkstančių darbo vietų. Žinoma, ir po to o, o, prekyba turės vykti mes nieko negalime pakeisti, tačiau muitų deklaracijos turės būti užpildomos, taigi 47 procentais padidės e, importo deklaracijos, o tai reiškia, kad mums reikalinga bus skaitmeninė sistema, kad būtų galima kaupti visus duomenis, o tai reiškia, kad visos interesuotos šalis ES valstybių, šiuo atveju Belgijos muitinės, turės kurti bendradarbiavimo platformą su Junktinė karalystė. Norėčiau pasakyti, kad labai svarbu susitarti dėl aiškaus perinamojo laikotarpio. Apie tai buvo kalbėta šiandien. Labai svarbu pratesti šitą bendradarbiavimo ir veiklos tradiciją toliau, tačiau po to reikia galvoti apie tą, tos pokyčius, kurie atsiras po pernamojo laikotarpio. Taigi pernamas laikotarpis yra labai svarbus, labai svarbu pasirašyti labai aišku prekybos susitarimą, kad būtų užtikrintas laisvas asmenų ir prekių ir paslaugų judėjimas. Ir kad tos prekės, kurios iš Belgijos ES uostų o, nukreipiamos į Junktinę karalystę nenukentėtų. Taigi, kuo anksčiau mes pradėsime renktis, e, e, e, nelaukdami darybų rezultatų, tuo mes pasieksime daugiau. Labai svarbu užtikrinti lygias veiklos sąlygas, o jos turėtų būti įtvirtintos dvišaliuose susitarimuose ir tuomet siekti, kad visų šalių padėtis būtų vienoda. Žinoma, atsiranda ir naujų mm, galimybių tiesiogiai prekiaujant su Airija. Merci beaucoup. Ačiū už jūsų pasisakymą. Et qui est très clair, hein, vous avez vraiment insisté sur. Dėl pernamo laikotarpio ir dėl nuostatų aiškumo. Iš tikrųjų tai yra labai svarbu prekybai. Dabar kolega Aurely. Jūs turite galimybę pasakyti taip pat 7 minutės. I'm from the, the Dublin port, and Dublin port is the biggest port. On... Aš esu iš Dublino uosto, tai yra didžiausias Airijos uostas. Aš pats esu inžinierius ir mes stengiamės visada galvoti apie infrastruktūrą, mąstyti apie ilgalaikę perspektyvą. Brexitas sukurs milžinišką nežinomybę ir aišku, kad labai sunku yra konkuruoti, kai negalite kurti planų. Aš pasistengsiu atsakyti į penkis klausimus. Mes daug mąstome apie Brexitą ir gruodžio mėnesį, kai ponas Barnie parodė skaidrę su atitinkamomis alternatyvomis po Brexito bei supriešino jas su Britų raudonosiomis linijomis, mes nebedarome skirtumo tarp švelnaus ir griežto Junktinės karalystės pasitraukimo. Tai yra pasitraukimas ir taškas. Pagal tai ir planuojame, kitaip planuoti negalime. Tai, kas vyksta Politinėje srityje jau kitas klausimas. Jau buvo cituota, kad reikia tikėtis geriausio, bet rinktis blogiausia ir būtent tai mes ir darome, galvojame apie uosto infrastruktūrą. Mes pradėjome jau planuoti fizinę infrastruktūrą, kuri yra reikalinga sienos perėmo punktams. Tai nėra e, kažkoks, e, kažkokia aukštoji matematika, bet vis tiek mes įtraukėme Žemės ūkio ministeriją, e, policijos ir migracijos tarnybas ir kitus su kuriais balandžio mėnesį bus pasirašytas infrastruktūros susitarimas. Tada mes gausime statybų leidimą, pradėsime viską statyti ir 2019 kovą jau turėsime visą infrastruktūrą. Jeigu jos neprireiks, puiku, bet e, kur kas geriau ją turėti, kai jos nereikia, o ne neturėti, kai reikia. Štai taip paprastai. Dabar skaičiai. E, kągi e, Brexitas reiškia airijai. Ponas Dors man nurodė skaičius ir aš dar juos išryškinčiau. 230 tūkstančių vienetų paprastai keliauja į Dubliną iš Rotterdamo. Ir mes manome, kad gerokai viskas išauks tai tiesiog per naktį, tai tam ir stengiamės pasiruošti. Po Brexito Dublinas bus svarbiausias Airijos Respublikos uostas. Maždaug 88 procentai viso verslo perina per Dublino uostą. Dirbame su kitais Junktinės karalystės uostais ir su ES uostais. Pavyzdžiui, praėjusiu metu spalį Selin keltas, kuris yra didžiausias tokio tipo keltas, judantis tarp Dublino ir Ziprūgės. Jie turi milžiniškus pajėgumus, pagal kuriuos gali teikti paslaugos. Toliau Irish Ferries. Ką tik pradėjo naudoti šį keltą. Maršrutas prasidės Dublinė ir judės į Šerbergą. Jau nuo gegužės pradėsime vykdyti šį reisą. Jei manote, kad tai tendencija, noriu pasakyti, kad 2020-aisiais e, Irish Ferries bus didžiausia įmonė veikianti iš Dublino. Mes e, taip pat pervežame daugybę tonų tarp Airijos ir ES ir manome, kad e, ta tendencija toliau bus matoma. Atsiprašau, skaidrėse tikrai viskas smulkiai surašyta, pats turiu prisiminti, kas čia išdėstyta. Buvo keliamas klausimas į reguliavimą po Brexito. Tiesą sakant, viskas labai paprasta tiesiog penkis kartus išauks prekių, kurios turės pereiti muito procedūrą Dublinę skaičių. Štai taip paprastai tos prekės keliaus iš Kinijos ir mes tam ir rengiamės. Atsiras nauja pramonė. Mes 92-aisiais jau ją turėjome, po to tų muitinių nebereikėjo, bet dabar vėl prie to grįžime. Mes 85-aisiais nustatėme visas e, rinkų kliūtis, po to procedūra suosiuose tapo kur kas paprastesnės, o dabar mes vėl grįžtame atgal. Labai dėl to gaila, bet būtent tai vyksta. Buvo keliamas klausimas, kaip Brexitas veikia mūsų planus ateinantiems keturiems, penkeriems metams. Na, poveikis yra praktiškai nulinis. Airijos gyventojų skaičius iki 2040 turi išaukti maždaug 17 e, procentų ir mes sakome, kad laikotarpis yra labai trumpas, bet vis tiek reikia spręsti pagrindinius infrastruktūros klausimus Dublino uoste. Dabar trumpai paminėsiu dar porą skaidrių. Aš jau sakiau, kad mes turime infrastruktūrinių iššūkių, norime, kad tai būtų vienas svarbiausių TNT uostų. Tokį veiklą tęsime ir toliau. O Brexitas yra trumpojo laikotarpio realijos. Aš pats nesu linkęs pasitikėti naujomis technologijomis, kurios yra žadamos per 57 savaitės. E, jeigu prisiminčiau tai, ką sakė pane Makenzi, tai man kiltų nerimas, nes įmonės mano, kad visa tai vyks be e, kitų žmonių veiksmų. Bet e, mes suprantame, kad turi prisidėti uostai, keltų operatoriai, prekių pervežėjai. Visi jie privalės taikyti muitų procedūras ir tai sąjungos muitinės kodeksą. Čia aš viską matau juodai ir baltai. Mes būtent tokiu scenariumi vadovaujamės. Kokią žinę mes norėtume perduoti dėrybininkams? Aš stengiuosi pradėti dialogą su vakarų uostais Junktinėje karalystėje ir jie sakė, kad mes, kaip ir kiti uostai, susidurėme su ta problema, kad neaišku, kokios bus Junktinės karalystės e, vyriausybės procedūros e, taikomos tranzitui ir taip toliau. Tai aš manau, kad e, labai svarbu, jeigu norime tos landaus perėjimo, parengti uh, mūsų uostus blogiausiams pasiekmėms. Mes aišku visada tikimės, kad e, tos pasiekmes e, nepasirodys realios ir kad e, viskas praeis sklandžiai. Labai ačiū, dėkoju iš jūsų pranešimą. A, dabar sutiksiu žodį ponui Leiton. Septynės minutės. Uh, uh... Labai ačiū. Atsiprašau, kad uh, jokios prezentacijos neparengiau, tikiuosi, kad mano žodžiai bus pakankamai iškalbingi. Aš e, atstovauju e, Junkės karalystės uosto asociacijai, dėkoju už galimybę šiandien su jumis sustikti. Aš norėčiau pakomentuoti tris atskiras rytis. Pirmiausia, norėčiau įžangoje pristatyti mūsų asociaciją ir tai, kaip mes bendrabiaujame su ES valstybėmis ir ne ES valstybėmis, jų uostais, taip pat pastarinsiu savo išvalgomis dėl Brexito poveikio mūsų asociacijai ir Britų uostams ir taip pat e, pristatysiu savo mūsų požiūrį. E, taigi, uh, uh, ABP yra Junktinės karystės didžiausias uostų operatorius, 21 narį turime Junktinėje karalystėje, taip pat e, tiksliau Britanijoje, Velsė ir Škotijoje. 120 tūkstančių darbo vietų sukūrėme ir 7,2 e, milijardus eurų sukūrėme. Junktinės karalystės ekonomikai kiekvienais metais 47 procentai mūsų prekybos vyksta su ES valstybėmis šalimis, 25 procentai su ne ES šalimis. Tačiau e, ši išklotinė smarkiai skiriasi vertinant atskirų uostų veiklą. E, pavyzdžiui, Southamptono uostas e, Anglijos pietose yra antras pagal dydį konteinerių, konteinerių perkrovimo uostas, taip pat 40 milijardų e, eurų e, eksportuoja kiekvienais metais 60 milijardų už ES ribų ir 70 procentų šio uosto visos prekybos vyksta su ne ES šalimi. S. Tuo tarpu uh, rytinėse pakrantėse 60 procentų prekybos su uostu vyksta su, e, jungtin, su ES šalimis Grinsby uostas, tarkime, taip pat Holo ir Emingemo uostai. E, <clears throat> taip pat daugiausiai e, prekiauja su ES e, uostais. Ir, E, taigi e, taip pat e, perkrauname su, į ES uostus kelišimtus tūkstančių pre, prekių konteinerių. Aš prognozuočiau, kad Junktinė karalystė išstos iš muitų sąjungos ir tai, žinoma, turės poveikio tiek E, trumpalaikėje, tiek vidutės trukmės, tiek ilgalaikėje perspektyvoje, kalbant apie ekonomikos augimą, viskas priklausys nuo busimųjų prekybos e, dėrybų. Šiuo nesvarstysiu nei teigiamą, nei neigiamą poveikį, aš tik tai e, noriu pakalbėti apie prekių gabenimą per sienas išstojus iš Muitų sąjungos, Kaip anksčiau buvo pastebėta, ištarimas iš Muitų sąjungos skirtingai atsilieps skirtingiams uostams priklausomai nuo to, kiek e, jų krovos tenka ES e, šalims. E, taigi, mm, didesnį poveikį patirs tie uostai, kurie gabena lydimus krovinius iš Europos Sąjungos. Pavyzdžiui, Doverio uostas būtų pats tinkamiausias pavyzdys tų e, Junktinės karalystės uostų, kurie e, pajus mažiausią poveikį breksito. E, Galbūt būtų naudinga pagalvoti ir pamastyti apie tai, kalbant apie krovinių pristatymo terminus ir galima dėlsą. E, tai Doveriostas čia būtų geriausias pavyzdys, tačiau reikia paminėti, kad šiuo metu tik tai pusantro procento maždaug krovinių, kurie atvyksta į Junktinę karalystę, yra sulaikomi patikrinimui. Todėl reikia tikėtis ir prognozuoti, kad kai e, Junktinė karalystė išstos iš Muitų sąjungos, e, galbūt nepadidės poreikis tikrinti prekių. Todėl iš esmės e, neprognozuojame, kad padidės patikros apimtis įvairių E, krovinių. Tačiau e, galimi krovinių pristatymo terminai gali pasikeisti nuo atitinkamų politinių susitarimų. Jeigu valstybės narės, e, įskaitant Junktinę karalystę, numatys per laikotarpį ir per jį pradės e, kurti naują sistemą, tai galime išvengti problemą, jeigu pasitelksime pragmatišką požiūrį. Ir e, <clears throat> geriausias pavyzdys, e, kaip galima šios klausimus spręsti, kalbant apie oro transporto lydimą yra e, dabartinė rytų Anglijos uostų veikla. Bendrais brožės galiu tačiau pasakyti, kad mes ir toliau e, konstruktyviai bendradarbiausime su Europiniais uostais, nes mūsų asociacija siekia teikti kuo geresnės sąlygas savo E, klientams e, ir dauguma mūsų partnerių taip pat yra įsipareigojusios užtikrinti kuo sklandesnį krovinių gabenimą. Todėl e, būtent tą dvasę vadovaudamas mes ir toliau bendrabiausime tam, kad prekybos srautai galėtų aukti ir kad jie nesustotų. Ačiū, dabar pradėsime diskusijas. E, pingpongo principų metodų vadovaudamėsi. Dabar penkias minutės kalbės Vim van de Kamp. Ačiū, panė pirmininkė. Na, prašau tų, kurie norės kalbėti, registruotis dabar. Prašau. Pone Vimai van de Kampai, kalbėkite. Noriu pirmiausiai pasakyti, kad e, Europos parlamente dirba tokia išskirtinė politikų grupelė, kurie mano, kad e, breksitas gali ir neįvykti. Ir aš esu vienas iš tos grupelės narių. E, jau šiandien e, ryte norėjau apie tai užsiminti. Ir pono Kunso adresu norėčiau išsakyti tam tikrą pastebėjimą dėl perinamo laikotarpio. Dėl vieno pereinamojo laikotarpio. Žinau, kad daug žmonių klausosi tiek Londone, tiek Bruselėje šio posėdžio transliacijos. Ir kad manau, kad labai svarbu pabrėžti e, tai, kad perinamas laikotarpis bus tik vienas. Noriu užduoti dabar klausimą. Tiek karalystė yra gaminami Toyota automobiliai. Prieš juos e, eksportuojant, jie dažnai atvyksta į jūsų uostą. Ir e, ar tai galim sukelti kokią nors problemą ateityje? Ar mano klausimas per daug sudėtingas? Ne, jis nėra sudėtingas. Tranzitu keliaujantis ir eksportuojami automobiliai mums yra e, labai svarbi krovos dalis. Iš mūsų uosto jie yra išgabenami taip pat į likusius pasaulio E, kitas pasaulio dalis į Kiniją. Iš jungtinės karystės maždaug mes perkrauname per mūsų, savo, per mūsų uostą, mes e, gabename apie 150 tūkstančių automobilių per metus. Iš milijonų, kurie yra skirti jungtiniai karalystiai, perkraunami 150 tūkstančių per mūsų uostą uostą. Čia reikėtų pasirašyti atskirą sustarimą su e, muitinės tarnybomis, e, pagal kuri būtų aiškiai apibrėžta, kada automobilis yra laikomas tranzitinė preke, kada netranzitinė ir, tarkim, ar jį nuplovus jau jisai nustoja tapti tranzitiniu ar ne. Ponui Leitinui noriu užduoti klausimą. Visuomet maniau, kad Britų uostai yra privatus ir nėra e, viešosios įstaigos institucijos. Jūs esate verslo subjektai. Ar tai jums suteikia daugiau laisvės bendradarbiauti, pavyzdžiui, su Zebriugės ar Rotterdamo uostais, kurie yra uh, valstybiniai? Atsakymas. Pirmiausiai, Nelabai supratau, ką jūs turite galvoje, sakydamas veiksmų laisvę. Jungtinėje karalystėje iš esmės visi uostai yra privatus, vienas kitas galbūt yra viešojo sektoriaus rankose. Kalbant apie veiksmus su e, Junktinės karalystės vyriausybė, tai Iš esmės privatus sektoris nelaba, nelabai įsitraukęs į dialogą su vyriausybė. Daug, daug krovinių patenka į Dubliną, po to nukreipėme yra į Belfastą. Kokia situacija čia šiame maršrutuje? Aš nežinau, nežinau iš tikrųjų, kaip visą tai atrodys iš tikrųjų šita sausumos siena yra labai sudėtingas klausimas, aš negaliu jį atsakyti, aš nežinau, kas vėliau atsitiks. Iš tikrųjų, Dublinas yra taip pat yra skirtas pervežti krovinius į Belfastą iš Šiaurės Airiją. Ir tikrųjų nėra prasmės, kad šitos prekės būtų perkrautos ir kažkur aplinkiniu keliu patektų į Belfastą. Tiesiog mes galėtume pasistengti kurti infrastruktūrą. Ir aš tikiuosi, kad šita siena žmonėms ir prekiams ir toliau liks atvira. Pone Andersen. Labai malonu klausytis jūsų. Aš su TRAN delegacija lankiausi e, Dublinė neseniai. Ir norėčiau pasakyti, kad e, ar jungtinėms karalystė tikrai nekils kokiu nors neigiamų pasiekmių. O uostų reglamentas kurį mes čia aptarinėjame parlamente, komitete, buvo pakankamai kontroversiškas, tačiau po to buvo vis dėlto užtikrinta pusiausvėra, užtikrinta daugiau skaidrumo, taip pat e, geresnės teisės darbuotojams. Kalbant apie Junktinės karalystės uostus ir jeigu Junktinės karalystės vyriausybė nenorės įgyvendyti šito reglamentą, tai nežinau, ar būtų neįgyvenus šito reglamento užtikrintas vienodas veiklos sąlygos. Juktinė karalystė geografiškai iš tikrųjų yra pakankamai mm, patogioje situacijoje, kadangi mūsų gyventojai yra tolygiai pasiskirstę, gyventojų tankumas yra didžiulis, tačiau e, tai nepasakytina apie Airiją. Aš negaliu įsivaizduoti, ar Junktinė karalystė galėtų dirbti vadovaudamasi visiškai kitomis teisinomis prielaidomis. Ir aš kalbėjau, kad tai yra labai svarbu Dublinui. Muitų deklaracijos, ko gero, nėra tiesiogiai susijusios su uostais, su uostose įdėktomis sistemomis, tačiau čia viskas priklausys nuo uh, ES komisijas ir nuo Junktinės karalystės prekybinių ryšių. Taigi reikėtų palūkėti ir apsispręsti vėliau, kas turėtų būti deklaruojama uostose, kada ir kokiais laiko tarpais. Ir kaip Vandekamp sakė, iš tikrųjų negalima taikyti skirtingų muitų režimų, kadangi mes kalbame apie ryšius tarp Belgijos, Niderlandų ir Airijos. Dėl muito patikrų. Jūs labai optimistiškai manote, kad teisės aktai bus suderinti ir kad nebus kokios problemų atliekant muitinės patikras. kadangi Europos, pagal Europos Sąjungos e, teisės aktus mes būsime trečioji šalis. Ir todėl Europos Sąjunga ko gero nesitaiksys su tuo, kad muito patikros vyks kitaip, kadangi šito, šitos prekis bus nukreipiamos ir pervežamas per trečiąją šalį. Aš manyčiau, kad uh, tam tikras suderinimas galbūt ir vyksta. Čia kita vertus, kokia dosni turėtų būti ES. Jeigu mes kalbėsime apie dieną X, kai kalbame pavyzdžiui apie e, maisto produktus ir pašarus, tai ko gero negalėsime per vieną naktį pakeisti šitų uh, tikrinimu ir pradėti tikrinti kitaip. Tiesiog galbūt e, reikės jungtinėje karalystėje įdėkti tam tikrą sistemą ir pradėti tam tikrus patikrinimus, tačiau tam reikalingas bus pasirengimo laikotarpis dėl poreikio. Manyčiau, kad X dieną nereikėtų imtis kokiu nors drakoniškų patikrinimų muitinėse. Iš tikrųjų nereikėtų pamiršti tos visos prekių apimties. Kol kas mes laikomės kiek skirtingų maisto saugos reikalavimų lyginant su uh, kitu pasauliu. Jeigu mes dabar atsisakytume 80 arba 40 procentų tos apimties, tai ko gero mes negalėsime e, nesivadovauti pragmatiniu požiūriu. Tiesiog mes gaut, turėtume gauti tam tikrą laiko, kai mes uh, sprendžiame Denverio uoste e, dėl patikrų. Tiesiog reikėtų numatyti kokį 50 sekundžių, kad būtų galima apsispręsti. O dabar jau ko gero prireiks dviejų minučių. Todėl ar jūs pagalvojate, kaip tas laiko tarpas tarp dviejų minučių ir penkiolikos sekundžių bus traktuojamas? Aš tiesiog negaliu kalbėti už uostą, bet galčiau pasakyti, kad Doverio uostas bendradarbiauja su vyriausybė ir ieško tinkamiausio sprendimo. Nežinau, koks jis bus, tačiau aš manau, kad bus laiku sukurta tinkama sistema. Tiesiog norėčiau pridurti, pasakydamas, kad e, ko gero bus papildomų patikrinimų, kadangi išėjus iš Muitų sąjungos reikės įdėkti naują sistemą, todėl mes turėsime e, apmokyti savo žmonės ir dabar reikalingi ekspeditoriai, tiesiog mes pradėjome mokyti šitos žmonės, iš tikrųjų tai yra labai svarbus aspektas, tai yra svarbu investuoti į darbuotojų švietimą, mokymą ir, žinoma, į šitų sistemų įdėgymą. Aš nesakiau, kad nebus e, papildomų patikrų poreikių. Iš tikrųjų, aš ne, noriu pasakyti, kad kol kas nebus e, iš esmės keičiamas yra. Pone Masner, penkias minutės. Ačiū. Pirmiausia, noriu užduoti klausimą tiek ponai Kunsui, tiek ponai Leitonui. Gal net labiau. Reikia prognozuoti tam tikrą ekonomikos nuosmukį. 50 procentų Junktinės karalystės e, tarptautinės priekybos vyksta su S 50 procentų per uostus, jeigu Junktinė karalystė bus mažiau gaminama, pavyzdžiui, e, Siemens um, ketina mažiau gaminti Junktinė karalystė, tai e, bus taip pat mažiau eksportuojama, jeigu dar e, prisidės muitinės patikra. Tai ar nemanote, kad tiek Britų uostų apyvarta, tiek Zebriugės uostų apyvarta sumažės? Ačiū šį klausimą. Pirmasis pabandysiu atsakyti. Nesibaiminame. Tačiau manau, kad e, e, pradeda nusibosti atsakymai panašus į šios klausimus. Nepriklausomai to, ar mes čia kažko bijosime ar ne, viskas priklausys nuo to, kokia bus pasiekta prekybos sutartis, jeigu darybos dėl jos e, vyks siekiant abipusės naudos ir pasitelkus gerąją valią, tai rezultatas bus teigiamas, jeigu atvirkščiai, tai galime sulaukti netokio teigiamo rezultato, kalbant apie ES e įmonės veikiančias karalystėje, skaitant Siemens, kuri yra viena iš mūsų e, didžiausių klienčių, tai mes tikrai nesame kažkaip labai su didelė baime nusiteikę. Tai baime yra blogas mokytojas, manau, Tikrai visuomet svarbu turėti tinkamus, gerus kaimynus, su kuriais sutampa taip pat ir ekonominiai interesai. Ir žinoma, trumpalaikėje perspektyvoje galime tik tikėtis tam tikrų sukretimų tam tikrose ekonomikos e, sektoriuose, nes kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, tekstilės ar maisto sektorius gal šiek tiek jautriau sureaguoti e, ir perkelti savo gamybą e, už ES ribų, tačiau praėjus tam tikram laikui, manau, kad situacija turėtų normalizuotis e, ir manau, kad taip pat ir jungtinės karysės perkamoji galia vis tiek turėtų išaukti. Kaip Jūs manote, ar Brexit galėtų atnešti tam tikrų privalumų, nes nebereikės atsižvelgti į uostų reglamentą ar kitus reglamentus, kurie nepatiko Junktiniai karalystė, argi negeriau pasijusti laisvais. Kitas klausimas. Aišku, gal blogai bus nebebūti tentė dalimi. Kaip Jūs manote, kas Jums yra geriau, ar tai yra privalumas ar trūkumas? Aš tikrai manau, kad neverta dabar spėlioti, kokie bus privalumai ir trūkumai. Viskas priklausys nuo dėrybų, kurių mes kol kas nesuprantame ir dar nežinome, kokie bus rezultatai. Aš galėčiau įvardyti 20 galimų privalumų, 20 galimų trūkumų, bet visą tai priklauso nuo mūsų pačių politinių pažiūrų. Ir jei nuoširdžiai aš netam atvykau, Aš noriu kalbėti apie galimą poveikį prekių judėjimui tarp sienų. Dėkoju. Kitas klausimas pono Reilį. Dėl Dublino. Aš kalbėjausi su transporto atstovais iš Airijos. Jie nerimavo, kad Brexitas labai paveiks Airiją. Ir kad bus labai neigiamų pasiekmių prekybai tarp Airijos kaip ES narės ir ES ES žemyną, bet e, jūs viską vertinate kitaip uosto atžvilgiu. Ar manote, kad ir uostai susidurs su problemomis? Ar teisingai jūs supratau, jūs nežiūrite tiek jau daug problemų? Ačiū jūsų klausimą. Tai suteikia man galimybę patikslinti kai ką svarbaus. Kai aš sakau, kad nejausime Brexito pasiekmių, tai kalbu tik apie Dublino uostą. Aš žinau, kad e, tikrai neatsiras tokių prekybos ir bus tokių airijos ekonomikos sektorių, kurie bus labai skaudžiai paveikti. Tarkime, mes turime didelę grybų pramonę, bet ji jau prarado labai daug darbo vietų, daug verslo įmonių užsidarė dėl e, valiutos, dėl valiutų e, rodiklių ir greičiausiai mes matysime tolesnius darbo vietų praradimus ir neigiamas pasiekmes įmonėms. Reikėtų taip pat pasižiūrėti į Airijos pervežimo pramonę. Ji tikrai bus paveikta. Šiandieną per 20 valandų iš Dublino į Milaną galima nuvežti prekes. Aš spėju, kad ateityje tai nebebus įmanoma, kadangi dabar mes naudojamės žemyniniu tiltu, bet kai atsiras sunkumų dėl sienų, tai bus tas pats, lyg važiuotumėte per Kiniją ar Afriką. Tokia bus patikrų realybė. Tikrai bus neigiamų pasiekmių airijos ekonomikos sektoriams. O kalbant apie Dublino uostą, ne, nemanau, kad bus rimtų pasiekmių nes jau 2008-aisiais mes puikiai perėjome recesiją. Dėkoju. Ačiū. Pane Žilevens, penkias minutės. Ir ruošiasi panas Kana. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atstovauju Velsui. Akivaizdu, kad Holyhead uostas bus itin paveiktas. šis uostas tiesiog neturi fizinių pajėgumų tam galėtų, kad galėtų įsteigti visas būtinas patikras, jeigu mes pradėsime kalbėti apie sieną. Tad akivaizdu, jog tai paveiks Velso ekonomiką ir puikius mūsų ryšius su Airija. Velso vyriausybė tai reaguodama pradėjo tyrimą buvo stengiamas įvertinti Velso uosto ateitį. Viena iš nagrinėjimų sričių yra laisvieji uostai, laisvosios zonos. Tai buvo pasiūlyta kaip galimybė sustiprinti ekonomiką ir išvengti skudžiausių Brexito pasiekmių. Norėčiau sužinoti, kaip jūs tai vertinate. Holyhead. Uostas yra labai nedidelis. Manau, Doveris susiduria su panašiamis problemomis. Aš norėjau pasakyti štai ką. Galima nugalėti problemas artimojo laikotarpio. Tačiau viskas labai priklausys nuo visų vyriausybių pasirinkto požiūrio. tarkime, e, bus stabdomas kiekvienas sunkvežimis. Tai tada tikrai susidursime su problemomis. Bet e, tai susijęs su pasirinkimu ir nebūtinai patikros turi būti būtent tokios. Kalbant apie laisvasias zonas ir uostus, ačiū, kad iškelėte šį klausimą. Ši savoka vėl iškilo Junktinės karalystės politikos kontekste. Mes į tai atsižvelgsime. Gal taip stengiamasi atnaujinti uosto zonas, paskatinti naujas investicijas į gamybą ir kitas uosto veiklas. Galbūt tai būtų naudinga Junktiniai karalystiai po Brexito. Bet manau, kad kol kas mes turėsime palaukti ir pasižiūrėti, kaip viskas vystysis. Hulihet uostas nepaprastai svarbus Dublino uostui. Tai tarsi Doveris ir Kalė, tik tai smulkesniu mastu. Noriu nurodyti, ką Airijos muitinės mums sako. jei nebus pritaikyta tai, kas dabar ne es taikoma, tai tos patikros nebus labai skaitlingos. Bet jau dabar akivaizdu, kad mes privalome e, sustiprinti viską. Labai svarbu, kad būtų tinkamai pildomos muitų deklaracijos. Ir aišku, kad tai yra iššūkis tarp Holyheado ir Dublino yra tik tai šiek tiek daugiau nei 3 valandų kelias. Mes turime tiekimo grandinę, kuri e, dabar keliauja per Holyhead, bet aš manau, kad daug kas persikels į Rotterdamą. Ir kalbant apie judėjimą tarp Dublino ir Junktinės karalystės, tai gali būti, kad konteineriai bus nukreipti į e, Europos žemyną. Tai mes Dublino uoste taikome procedūras ne ES prekiams, kurios dabar turės būti taikomas penkis kartus dažniau. Davidas kalbėjo apie 1,5 procentus, bet jei aš sulaukčiau dviejų keltų iš Holyhead ryte, tai būtų, pavyzdžiui, 500 trailerių vilkikų. Tai reikėtų patikrinti bent 10 procentų, tai yra 50 vilkikų. Mes turime pakankamai vietos tam Bet reikėtų žiūrėti į atskirus komponentus, tada pamatytume, kad viskas yra įmanoma. Man nerimas kyla tik dėl to, kad e, pačia veikla užsiemantis žmonės paklysta tarp politikavimo. Aš manau, kad šiaip jau Brexito scenarius nėra toks neigiamas uostams. Dėl tų laisvųjų zonų ir dėl na, transporto zonų bei muitinės paslaugų. Manau, kad matome du skirtingus elementus. Tarkime, jeigu tai yra prekes iš ES per Junktinę karalystę arba e, per uostą keliaujančias į Junktinę karalystę. O jeigu iškeliauja prekes ir perina ES uostą ir keliauja į Britaniją, tai reikia tokios laisvosios zonos, kur yra stabdomos muitinės deklaracijos. Tokiu atveju tai būtų tiesiog tranzitas. Tai labai svarbu ir tai jau vyksta, kadangi mes turime muitų sąjungą, tai dabar aišku nekyla problemų, bet apie tai reikės mąstyti. O dabar dėl prekių, kurios patenka į Junktinę karalystę. Muitinių deklaracijos didelėms, įmano, didelėms įmonėms Vokietijoje ir kažkur kitur yra įmanomas, bet mažoms įmonėms teks labai daug darbo. Todėl mes siūlytume atvežti prekes į uostą ir ten organizuoti muito procedūras. Kitu atveju mažos įmonės tiesiog pradings, kadangi jos nebegalės suvaldyti viso to transporto didelės įmonės galės viską suorganizuoti, o mažos ne. Tai gal joms būtų galima pačiuose uostuose parengti muito deklaracijas ir tada jau išsiųsti prekes iš ES. Labai ačiū. Ir e, dabar ponas Kant, tris minutės. Uh, Ačiū, man nereikės trijų minučių, pakaks ir trumpiau pateikti tris trumpus klausimus. Kolegai Leiton norėčiau pasakyti štai, kad iš tikrųjų Junktinės karalystės uostai turėtų stengtis, kad neprarastų savo prekybos uh, E, apimčių. Iš tikrųjų labai nelengva bus jungtiniai karalystiai užtikrinti tą eksporto, importo pusiausvyrą prekybos santykiuose. Taigi, kaip jūs kokias matote jungtinės karalystės e, o, o, prekybos galimybės ir ar nepradės vengti jungtinės karalystės uostų kiti laivai? Iš tikrųjų labai malonu kalbėtis su maloniais žmonėmis ir tęsi tą pokalbį ilgai, tačiau aš dabar nenorėčiau kartotis ir pasakysiu štai ką. Yra klausimai, į kuriuos aš negaliu atsakyti, mes galime tik tai ilgai mąstyti, samprotauti, tačiau daug ką reikia patikslinti, daug ką reikia E, suprasti dėrybų metu ir aš tikiuosi, kad jos vyks konstruktyviai. Todėl, ko gero, jūs klausėte per daug užbėgdamas e, už akių, todėl aš apgailestauju, nelabai galiu atsakyti jūsų klausimus. Penkiasdešimt septynias savaitės belieka Visada Junktinės karalystės žiniasklaidoje yra primenama, kad laikrodis tiksti, tiksi. Iš, tik, iš tikrųjų, Barnie turėtų tai turėti menyje, kadangi tas laikrodžio dūžio skambėjimas labai neramina. Aš taip pat norėčiau priminti tuos mažiau negu 30 mėnesių taip pat Rotterdamo, Rotterdamo uosto atstovas sakė, kad e, uostas rengėsi blogiausiam scenarijui. Taigi lygiai tas pats yra pasakytina ir apie jungtinės karalystės e, oro uostus, kadangi jie nebetaps ES e, procesų dalimis. 55 procentai Jungtinės karalystės uosto pimties sudaro prekybą su ES uostais. Tačiau ar nebus taip, kad po breksito tiesiog 100 procentų prekybos sudarys nebe su ES? Taigi, jeigu nebus sukurtos struktūros, blogiausiam scenarijui tai tiesiog 2019 metais mes čia visi konstatuosime, yra dar ir Junktinės karalystės atstovų, tai tiesiog konstatuosime, kad Junktinė karalystė yra šion, jau anapus e, muitų sąjungos ir dėl nieko nesusitarta. Todėl atrodo, kad jūs optimiškiau, optimistiškiau vertinate situaciją. Jūs sakote, kad e, su kaiminiais uostais ir toliau tikitės bendradarbiauti, tačiau vis dėlto tie uostai jau vadovausis visiškai kita sistema ir nesvarbu, ar bus draugystė išsaugota ar ne, vis dėlto situacija iš esmės bus pakitusi. Tiesiog aš nubrėšiu labai paprastą analogiją. Allah. And you see, on, on sort of the day before Brexit, that, that product, that food. Jeigu kalbėsime apie uh, apie avienos gabalą mėsos gaminį. Tai per dieną, per naktį niekas nebepasikeis. Jeigu mes vadovausimės požiūriu, kad reikia įvertinti pirmiausia riziką, tiesiog mes ko gero turėsime nebetikrinti, o tai reiškia ir sustabdyti prekybą. Tačiau akivaizdu šiandien tapo, kad Abi pusės yra suinteresuotos išsaugoti prekybą, tęsti ekonominius ryšius ir tai verčia mus būti optimistais ir tikėtis, kad e, prekybos rautai ir toliau tęsis ir didės. Tuo labiau, kad reikia vadovautis ekonominiais interesais ir siekti kuo suderinto darybų rezultato. Maničiau, kad čia mes turėtume kalbėti ne apie optimistinės ar pesimistinės prognozes. Tiesiog aš manyčiau, kad ES taip pat yra nenaudingas chaosas už jos sienų. Iš tikrųjų, negalima visko suvesti į politinius sprendimus. Aš bandau suprasti klausydamasi, kad jūs tiesiog taip pat galvojate apie įmanomus scenarius, tinkamiausius scenarius. Aš iš kolegų įvairiose verslo srityse girdžiu, kad sunku įsivaizduoti iš anksto konkrečius e, scenarius. Tiesiog mes galime ko nors pagėdauti, linkėti savo, todėl turime būti optimistai. Ir iš tikrųjų yra priežasčių, mano manimu, būti optimistui. C'est bien à vous. Thanks very much. Um... Ačiū. Norėčiau grįžti prie muitų formalumų. Daug kas buvo pasakyta šiuo klausimu. Jūs kalbėjote apie naują aptarnaujančią pramonę. Taigi jūs e, sakėte, kad iš tikrųjų reikės išvaistyti pakankamai žmogiškųjų išteklių ir energijos, kuriant tą naują sistemą. Buvo kalbėta, kad liko tik tai 57 savaitės. Kunz kalbėjo apie uh, jūrų uostų skaitmeninės platformas, kurios galėtų įveikti tų, tos muitinės formalumus ir galbūt sumažinti tą vėlavimą ir taip pat sumažinti uh, tuos nuostolius. Taigi, ar mes galime pesimistiškai vertinti skaitmeninimo platformos įkūrimo idėją? Technologija, skaitmeniniai procesai iš tikro palengvins ir atpigins muitų operacijas. 1990 metais Italijos ekonomistas kalbėjo apie tai, kad ES labai naudingi bus e, technologiniai pokyčiai, viešieji pirkimai ir aš manyčiau, kad ir šiuo atveju reikėtų minimalizuoti tas e, papildomas operacijas, tačiau vis dėlto reikėtų grįžti prie ES esmė. ES yra tiesiog yra e, teisinė bendryje ir todėl reikėtų su tuo skaitytis ir mes tuo turėtume remtis, kai rengiamės ateičiai. Tiesiog reikėtų ir toliau vadovauti ES bendros rinkos principais kaip pagrindais. Jeigu mes palyginsime mūsų uosto situaciją ir Noterdamo uh, uh, uh, situaciją, tai tiesiog mes ko gero galėtume pasakyti, kad esame šiek tiek išlepinti ir to skaitmeninimo tiek uh, neįdėgėme, todėl labai svarbu tas e, sistemas įdėkti ir e, mūsų uostuose užtikrinant e, pervežimus laivais. Foster, trys minutės. Trumpai aš nesuspėjau išklausyti jūsų prezentacijų, ir, bet aš dalyvau ankstesnėje sesijoje. Iš tikrųjų, stiklinė yra pusiau pilna. Tačiau ar nu, patinka ar nepatinka, šitas sprendimas buvo priimtas demokratiškai ir mes dabar turime taikstyti su pasiekmėmis. Taigi mes esame politikai ir mes turime dirbti toliau savo darbą, ieškoti sprendimų, kadangi Čia juk yra politinės valios reikalas. Žinoma, susidurime su įvairiais iššūkiais, tačiau kita vertus reikėtų pasakyti, kad reikėtų uostų administracijai, pramoniai apskritai, taip pat ir keltų administracijoms reikia įdėti daug pastangų, kad būtų uh, užtikrintas kuo sklandesnis perinamasis laikotarpis iki kitų metų kovo mėnesio. Iš tikrųjų reikės įdėti pakankamai daug uh, uh, uh, protinių pajėgumų, turiu omenyje ir jūs e, e, čia esančius ir kitus profesionalus iš tikrųjų mes galime ilgai kalbėti, nenuilstamai kalbėti ir e, nieko nenuveiksime, jeigu apskritai e, e, e, Airijoje arba Dublinė nepastebėtų mūsų veiklos rezultatų. Taigi visi kolegos ES kolegos taip pat turėtų pasiūlyti sprendimų, kad prekyba nesustotų. Taigi norėjau visiems jums skirti šitas pastabas. I'm, I'm always... Aš manau, kad mes ir toliau e, palaikysime savo istorinius priekybos santykius, tačiau mums reikia aiškumo ir galėtume planuoti savo veiklą. Žinoma, reikės priimti sprendimus, tačiau dabar daug kas yra neaišku dėl priekybos susitarimo, ar jis bus pasiektas ar nebus pasiektas, kaip reikės uh, atlikti muitinės e, formalumus. E. Taigi reikia kuo greičiau išsiaiškinti šios e, techninius aspektus, kad būtų galima apibriežti perinamą laikotarpį, nes aš esu tikras, kad iki kitų metų vidurio nebusime parengę atsakymų į visus šios klausimus. Manau, kad mes iš prigimties esame optimistai. Šiandien turime pripažinti, kad reikia sustaikyti su tikrovės, spręsti tam tikras problemas. Ir e, verslui labai sudėtinga yra tinkamai sureaguoti į vėlai priimamus politinius sprendimus. Viskas, ką galime dabar padaryti, yra kuo tinkamiau pasiruošti blogiausiam scenariui, tikėtis, kad jis niekuomet neįvyks. Aš esu tikras kad dėl breksto tikrai nepadidės prekybos e, apimtis. Ir 2008-aisiais e, Airija tikrai savo kailių pajutome, ką reiškia ekonomikos kataklizmai. Tačiau mes turėtume e, galvoti taip pat ir apie pokymus konkurencingumui ir breksitas tikrai ne. Uh, net neš e, jokios apčiopios naudos, tačiau vis tik turėsime pristaikyti ir mūsų uostai turės pristaikyti prie jo padarinių. Aš kas nuo karto vis užsimenu apie e, <clears throat> avienos e, gaminius. Uh, Kaip pastebėjote, tai, tai iš tiesų turiu pasakyti, kad daug kas priklausys nuo darybininkų politinės valios. Be jokios abejonės tiek praktiniu, tiek techniniu aspektu. Prekyba ir toliau galės tęstis ir aukti, tačiau klausimas tik tai kokiu mastu ir tai priklausys nuo darybininkų. Ponios ir ponai, baigiame taip pat ir šią mūsų klausimų dalį. Norėčiau, e, kad visi paplotume mūsų trims prelegentams už kokybišką dalyvavimą diskusijoje. Aš e, e, iš tiesų nelabai norėčiau tuo avienos pavyzdžiu dalyvauti, vadovautis, nes stengiuosi kuo mažiau mėsos valgyti. Manau, kad šiandien mes turime būti, neturime būti nei optimistais, nei pesimistais, turime būti realistais ir jeigu būsime vien tik tai optimistais iš prigimties, tai mums nepadės išspręsti esamų problemų, nepriklausomai nuo to, su kokio sektorius atstovais mes kalbėtumėme, ar tai būtų geležinkelio ar jūrų transporto atstovai, visi šiuo metu yra susirūpinę ir tokia yra tikrovė, visi uh, klausia, kas atsitiks, ko reikia tikėtis. Taigi pirma išvada, kurią galime padaryti šiandien, tai yra ta, kad visi sutarėme dėl to, kad būtinas pereinamasis laikotarpis po to, uh, Buvo paminėtas dar vienas labai įdomus dalykas, kad tas perimas laikotarpis bus nustatytas vieną kartą ir nebus pratesiamas e, ir po jo jau turės nusistovėti kiti aiškus tarpusio santykiai. E, taip pat visi sutarėme ir dėl to, kad reikia e, palengvinti administracinę naštą, jeigu vyks muitinės patikra dėl Eurotunelio. Pavyzdžiui, e, buvo pareikšti nuogastavimai, kad gali pailgėti krovos laikas e, prekių, e, tačiau būtent jūs administruojate krovos laiką uostose ir todėl reikia atitinkamai pritaikyti uostą infrastruktūrą ir būti pasirengusiems e, priimti tas ilgas vilkikų eilės, e, ieškoti tinkamų sprendimų. Būtent tokiu tikrovišku, realistiniu požiūriu vadovaujantis, aš manau, kad mes visi turėtume, kaip ir jūs raginote, susėsti visi kartu prie vieno stalo, parengti, pasirengti šiems pokyčiams, e, parengti bendrą platformą, nes 2019 metų kovas išaus rytoj. Ir Todėl noriu dar kartą Jums padėkoti už tai, kad atvykote į mūsų komitetą, pasikeis nuomonėmis ir e, tikiuosi, kad susitiksime dar ne kartą, nes čia esame laukiami ir dar kartą noriu Jums nuoširdžiai padėkoti plojimais. Allez, vous avez aimé le secteur maritime, vous allez adorer le point pro, euh, le suivant. Jeigu jums patiko jūrų transporto sektorius, tai tikrai turėtų patikti ir aviacijos transportas. Sveiki, ponė Kornelys, tai yra mūsų ekspertas aviacijos klausimais Europos komisija. Okay. Allez, nous continuons avec le rapport de Monsieur Marcus Piper. Tęsime dabar E, darbo tvarkės svarstymą ir svarstysime, aptarsime Marko Piperio e, pranešimą. 248 pakeitimai buvo pateikti. Pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjai. Ir e, po to visiems kitiems, kurie norės pasisakyti šio klausimu. Pirmasis kalbės ponas. E, E, Kornelis. Tam, kad jis e, pristatytų savo požiūrį į šį pranešimą, tiksliau, pirma, pirmiausiai ponas Piperis e, pristatys savo pranešimą, po to ponas Kornelis. Ačiū, pirmininkė. Neužtruks ilgai. Mes peržiūrėjome pakeitimų siūlymus. Beveik 300 tokių buvo pateikta netiek jau drastiškai daug. Savo turiniu jie pakankamai panašus, kita vertus juose kalbama apie kontroversiškas problemas. Labai svarbu parlamente e, priimti kuo labiau suderintą tekstą, kuris būtų visiems priimtinas. Kada pažeidus mm, oro transporto nuostatas galima e, kalbėti apie teisę į kompensaciją, dėl to reikia apsispręsti, taip pat reikėtų numatyti europinę sistemą, kad būtų galima atlikti tyrimą, tai yra svarbiausias aspektas, tačiau nenorėčiau, žinoma, užbėgti už akių ir Verčiau pasiklausysiu kolegų iš kitų frakcijų ir galbūt jų pasisakymai padės man formuluojant kompromisinius pasiūlymus. Iš tikrųjų, šiandien pats tinkamiausias laikas diskutuoti apie tai. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wie zu erwarten, da haben sich viele Kollegen mit Änderungsanträgen. Iš tikrųjų, kolegos pateikė pakankamai daug pakeitimų siūlymų, tai rodo, kad susidomėjimas yra didžiulis. Visiems, visoms frakcijoms rūpi, kad būtų sukurtos stabilios veiklos sąlygos mūsų pramoniai. Iš tikrųjų, reglamente yra pakankamai mažai nuostatų, kurios sustiprintų sąžininką konkurenciją. Žinoma, esame nusiteikę kompromisams ir įsitikinę, kad kolega Piper suformuluos tokius kompromisus pasiūlymus, tačiau visi pakeitimai, kuriais yra siūloma nenumatyti galimybių komisijai imtis tyrimų, nebus priimti. Mes jau galime garantuoti, kad mes jiems nepritarsime. Mes tikimės, kad šito reglamento nuostatų mm, nereikės niekada taikyti. Kai kurių pasiūlymų esmė būtent tokia. Mes e, pasiūlėme tai komisijai numatytą tyrimo laikotarpį sutrumpinti. Tiesiog nenorėtume atsidurti tokioje situacijoje, kai komisija po 11 mėnesių tiesiog konstatuos, kad subsidijos padarė žalos, tačiau ji neturėjo laiko pakeisti antrinių teisės aktų, kadangi visi komisijos nariai tuo metu atostogavo. O tai reiškia, kad mes negalime taikyti trečiosiams šalėms kokiu nors standartų, jeigu netaikysime jų savo valstybėse. Mes neturėtume kokiu nors privalumų savo užsikomoti, o mes turėtume tiesiog Europos oro transporto erdvę matyti kaip bendrą ir tiesiog siekti, kad mūsų keleiviai neturėtų kokiu nors mm, mm, e, nepajaustų neigiamų pasiekmių. Iš tikrųjų, tie, kurie subsidijomis piknaudžiauja, turėtų suprasti mūsų stipraus kumščio galę. Uh, Pone Foster. Ačiū pirmininkė. Mes sulaukėme kompromisu iš pono Piper ir norėčiau pakomentuoti kelias rytis. Kilo nerimas dėl pasirinktos krypties. Kalbant apie apriepti, tai panašu, kad norima įtraukti ir oro uostų valdytojus, oro įrangos gamintojus, paslaugų tiekėjus. Aš nežinau, ką mes čia dabar darome, nes jau turime reglamentus ir direktyvas, kurios visą tai reguliuoja. Aš maniau, kad šiuo atveju mes kalbame apie oro vežėjus, o ne apie visą kitą pramonę. Taigi norėčiau, kad komisija patikslintų tiek dėl taikymos ryties. Na dabar dėl kylančio ginčio Aš matau skirtumą tarp dvišalio ir atviro susitarimo, tarkime. Jeigu tai yra susitarimas tarp Vokietijos ir kažkokios Persijos įlankos šalies, tai mes jau turėtume ginčių sprendimo mechanizmą dvišalime susitarime ir tos dvi šalis tarpusavėje viskas pręsto. Aš nežinau tada, kodėl komisija turėtų dalyvauti. Jeigu kalbėtume apie atviro dangaus susitarimą, tarkime, tarp ES ir JAV, tai komisija tada yra darybininkė. Ir aišku, visuomet reikia įtraukti valstybės narės. Net jeigu kalbame apie tą atvirą dangų, tai valstybės narės turi įsitraukti. Komisija tik turi koordinuoti. Aš nematau, kodėl komisija turėtų kištis į dvišalio susitarimus. Aš nemanau, kad komisija turi tokią kompetenciją. Dėl patiktos kritikos, dėl nustatytų faktų. Komisija sako, kad reikia sankcijų. Mes dabar kalbame apie teisų atimimą, bet komisija to padaryti negali kadangi eismo teises suteikė ne komisija, o valstybės narės. Negana to turime atskirą reglamentavimą ir dėl laiko paskirto oro uostuose. Mes norėjome išimti kai kurios aspektus, nes arba turime bona fide skundą, kuris visiems yra tvirtas pagrindas? Arba turime kažkokius e, plėtkus? Viskas turi būti pagrista faktais. Ir negali komisija ar kažkas kitas remtis vien tik tai kažkino kaltinimais. Mes čia kalbame apie esminę veiklą, turime puikius prekybos santykius su visomis tomis šalimis. Ir dabar tai, ką matau, manau, iš tiesų visiškai pakeistų situaciją. Mums tai kelia didžiulį nerimą. Paskutinė pastaba. Kaip jau sakiau, rytoj vyks susitikimas. Reikia nepamiršti Europos parlamento vaidmens. Negalima numatyti tokio ginčių sprendimo mechanizmo, kai komisija sprendžia kažkokį skundą. Ir po to politikai įsikiša. Politikai neturi kištis į daromą skundą. Jeigu tai yra valstybės narės eismo teisės. Po to komisijos ataskaitos nurodomos detalės, tai ar buvo priimtos kažkokios sankcijos, tai irgi būtų visiškai netinkama. Dėl to atsidurtume labai sudėtingoje teisinėje pozicijoje. Tai būtų tokie įmonių teisiniai apribojimai, kurie neleistų teikti informacijos. Negana to komisija negali vykti į trečiasias šalis ir reikalauti informacijos apie jų verslą. Taip, gal kažkas gera valia norės tais duomenimis pasidalyti, bet šiaip komisija neturi tokių įgaliojimų. Tad mes turime tiesiog kelti klausimą, ar konkurencija yra sąžininga, ar jų užtikrinama, kai mes dirbame su kitomis pasaulio šalimis. Nepamirškime, kad kalbame apie alijansą, apie ryšius. Ar mes norime, kad galiausiai priemonės būtų žaidžiančios pačią ES ir visiškai nepalankios verslui. Juk yra tam tikrų asmenų ir organizacijų, kurios e, nenori to verslo. Aš noriu pasakyti, kad mes visi siekime sąžiningos konkurencijos, e, bet e, dabar pasirinkta kryptis yra netinkama. Dėkuoju, ponia Foster. Panas Telička. Kaip jau buvo pasakyta, Mes gavome pirmuosius kompromisinius pakeitimus iš pono Peiperio. Rytoj vyks posėdis, kurio metu viską aptarsime. Akivaizdu, kad reikės daug pastangų įdėti. Kol kas aš norėčiau pakomentuoti pakeitimus ir jų logiką. Pasidalysiu savo pirminėmis pastabomis, o po to jau viską aptarsime atitinkamame forume. Labai svarbu, kad dvi priemonės viena kitą papildytų. Tai yra dvi šaliai susitarimai ir a, tas Open Sky. Taip pat Labai svarbu, kad e, kai tai yra pagrista, mes gintume savo oro vežėjus. Viskas turi būti skaidru, turi būti numatyti laiko terminai. Ir aišku, tai gali papildyti dvišalius susitarimus. Bet negalima perduoti tokios žinios, kad nepaisydami dvišalių susitarimų mes vis tiek vadovausimės peržiūrėta 668 direktyva. Tai viskas turi dirbti kartu. Mes neturime dabar apsunkinti procedūrų, nes tai tiesiog neštų chaosą. Visą tai pakenktų ES, jos vežėjams o nu, tas papildomumas, jis privalo būti užtikrintas. Antra. Aš norėjau pabaigoje išsakyti tą pastabą, bet gal dabar iš karto pasakysiu. Mes šiame komitete ir pačiame parlamente skirtingai vertiname kai kurios aspektus, kai kurie nori aukšto apsaugos lygio, kai kurie nori mažesnio. Bet manau, sutarėme, kad procedūros ir tyrimai turi vykti techniniu lygmeniu. Mes turime atsakingą instituciją. Šio pranešimo logika grindžiama priekybos apsaugos mechanizmais. Jau ne vieną dešimtmetį tai yra taikoma, mes viską esame patikrinę. Todėl reikėtų vadovautis ir tą logiką, ir tomis procedūromis. Aš manau, kad techninis lygmuo yra būtinas. Kitu atveju bus tiesiog politizuojami tyrimai. Tai taip, reikia saugoti, reikia imtis atsargių veiksmų, veikti ryštingai, bet būtina remtis tuo, ką išmanome. Dabar sąjungos interesai. Mes nesiekime jų apibriežti, visa tai jau yra apibriežta ir viskas yra nurodyta. Net tiesiog reikia numatyti procedūras, pagal kurias ad hoc pagrindu komisija galės e, nurodyti, ko reikia, kad būtų vadovaujamais ES interesais. Aš manau, kad tokia turėtų būti logika, to turime siekti. Dar aš tikiuosi, kad e, ne vien man yra svarbiausia užtikrinti sąžiningą konkurenciją tuoj susirasiu eilutę, kurią norėjau paminėti. Taigi svarbu ne vien tik tai sustiprinti konkurenciją, bet ir užtikrinti sujungiamumą. Svarbu, kad nepradėtų smulkus oro vežėjai veikti prieš stambius oro vežėjus ir panašiai. Labai svarbu, kad ta konkurencinė aplinka būtų sveika. To reikia nepamiršti. Reikia pagalvoti ir apie kitus aspektus - procedūros, laiko terminai. Aš manau, kad įmanoma visą tai nuveikti. Mes turime precedentą, galime atsižvelgti į sektorių specifiką. Esu tikras, kad mes sugebėsime susitarti. Bet labai svarbu kad mes vadovautumėmės ES teisino logika, tvirtumu ir taip toliau. Nereikia išradinėti dviračio, mes turime tai, ką turime pritaikyti aviacijos ryčiai. Ir kaip jau sakiau, reikia, kad abi priemonės viena kitą papildytų, o su visu kitku susitvarkysime. tai daugiau kalbėjau apie kompromisinius pakeitimus negu ketinau. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes čia siekiame gerinti konkurenciją ir užtikrinti vienodas sąlygas. Aišku, ES interesų gynimas neturėtų tapti protekcionizmu. Turime kalbėti apie vienodas ir sąžiningas sąlygas kurios būtų taikomas visiems veikėjams, ne vien tik tai ES. Negali būti kažkokių užsleptų subsidijų, kažkokios e, nematomos naudos. Reguliavimas turi užtikrinti sąžiningą ir patikimą konkurenciją. O institucijoms yra svarbu turėti priemonės, kurias padėtų užtikrinti tų e, reglamentų įgyvendinimą. Dėkuoju. Aš e, paprašiau žodžio, taigi jeigu niekas nebenori pasisakyti. Prieš perdodamą žodį komisijai norėčiau labai trumpai pastebėti, kad čia kalbame apie tam tikrą prekybinę saugos priemonę. Nes dabartinė priemonė, kuri niekuomet nebuvo pasinaudota, e, pasirodė visiškai neveiksminga dabartinės nuostatos, dėl to buvo pasiūlytas peržiūrėti, dėl to ponas Piperis ir parengė savo pranešimą. Pagrindinė bendro pavadžio problema, kurią išvelgėme šiame pranešime, žinoma, dėl tam tikrų smulkmenų būtų galima ir ginčytis, tai yra nuostata, pagal kurią <clears throat> e, siūloma šios priemonės visiškai atsisakyti. Tai, pavyzdžiui, siūloma grįžti prie dvišalių susitarimų, prailginti terminus arba trukmę, arba, kaip minėjo ponė Foster, pritaikyti ekstra teritorialumo principą. kuomet e, e, kyla tam tikra grėsmė Europos Sąjungai arba jos e, subjektams, turiminė dėl Kinijos veiksmų, tai yra siūlomos tam tikros priemonės, kuriomis bandoma dabartinę sistemą paversti visiškai neveiksne, nepaisant to, kad jos jokios naudos net neštų. Dabar matome, kokia yra situacija, kuomet oro uostai pralaimi konkurencinę kovą tarptautiniu mastu, ypač tie, kurie tikrai nėra e, stambus. Todėl e, siūloma imtis tam tikrų veiklos priemonių, kurios būtų nukreiptos tam tikrų e, oro bendrovių adresu. Aš manau, kad tos įmonės, kurios e, tie oro uostai, kurie neturi savo oro linijų arba nėra stambus tarptautiniai e, centrai, turėtų pagalvoti, diskutuoti, kaip pagerinti e, susisiekimo tarpusavį Europos Sąjungoje geriau ir, ir mažiau kalbėti apie nesažininką konkurenciją tarptautiniu mastu. Taigi visi prašymė pateikimi pasiūlymai yra nukreipti į operatyvinės veiklos stiprinimą. Mm. Ir manau, kad tai yra iš tiesų problema, nes e, siūloma grįžti prie ankstesnės tvarkos, ankstesnių metodų, kurie visiškai nepasiteisino. Taigi manau, kad dabar vertėtų žodis teikti komisijos atstovams, kad jie paaiškintų situaciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems komiteto nariams. Iš tiesų buvo pateikta nemažai pakeitimų, mes juos atidžiai įvertinome, nemažai jų verti dėmesio siekiant e, pagerinti pranešimo tekstą, kai kurie, kaip minėjo ponas Rykė, yra nukreipti priešingą kryptimį. Rytoj, kaip supratau, vyks susitikimas su šešėniais pranešėjais. Esu tikras, kad rasite būdų ir galimybių suderinti tas skirtingas kryptis ir pozicijas, e, kurios buvo pristatytos ir yra siūlomos. Noriu pabrėžti tris aspektus jums leidus prieš tą diskusiją, kuri jūsų laukia pirmasis, yra susijęs su šios priemonės e, veiksmingumu. Nes e, turime būti tikri prieš imdamis kokių nors priemonių, kad jos bus e, veiksmingos. Kitaip apskritai neturėtume jų imtis. Anksčiau vyko diskusijos apie E, transporto srautus e, arba e, veiklos pobūdį, kuriam turėtų būti taikomos šio reglamento nuostatos. Ir manome, kad mintis pritaikyti šį reglamentą mm, miestų paroms yra e, visiškai neprimtina ir netinkama, nes reikia paprasčiausiai suvokti, kaip e, aviacija apskritai funkcionuoja ir veikia. Tai nėra tik tas skraidimas iš taško A į tašką B, iš Briuselio į Londoną ar iš Londono į New Yorką. E, visa, tai, visa aviacijos sistema yra susijusi su tam tikrų tinklų kūrimu, su uh, jungtimis ir e, tas miestų porų metodas čia tikrai būtų netinkamas. Todėl manome, kad 98 ir 99 pakeitimai e, sukeltų rimtą grėsmę reglamento nuostatų įgyvendinimui. Antrasis pastebėjimas susijęs e, su dvišaliais susitarimas tarp valstybių narių ir sąveiką su reglamento nuostatomis. Ši tema ir šis klausimas buvo svarstamas taryboje, gavome. Tai konsultavomės tiek su komisijos, tiek su tarybos teisininkais ir abiejų institucijų teisininkai prie išvados, kad siūlomo reglamento nuostatos neprieštarauja dvišaliams susitarimams tarp valstybių narių ir E, tikrai čia labai e, naudingi yra įvairūs saugikliai, kurie buvo įtraukti į dokumento tekstą, pavyzdžiui, nuostata, pagal kurią negalima imtis jokių priemonių pagal šį reglamentą, jeigu jos prieštarautų ES ar valstybių narių tarptautiniams įsipareigojimams. Jeigu viena valstybė narė kokią nors problemą išspręstų, vadovaudamas dvišalių sutarimo nuostatomis, tai komisija E, turėtų nutraukti pradėtus tyrimus. E, taigi e, tai tik dar kartą patvirtina, kad reglamento nuostas atitinka dvi šalių sustarimų nuostatas. Taip pat noriu pabrėžti, kad net ir egzistuojant viešam sustarimui šį priemonį atneša arba sukuria pridedamosios vertės, nes daugumoje dvišalių susitarimų E, nėra labai aiškių nuostatų dėl e, konkuruojančių rinkų atvėrimo. Ir e, taip pat dvišaliuose susitarimuose yra nustatytos labai aiškios ginčių sprendimo procedūros, todėl suderinus čia ES lygmenių taikoma priemonė ir dvišalius susitarimus atneštume naudos e, bendrai ES rinkai ir vieningo, vieningo dangaus koncepcijai. Ir tas reikalavimas e, arba pasiūlymas atsisakyti dvišalių ginčių sprendimo mechanizmų dar iki reglamento įsigaliojimo taip pat nėra priimtas 20. Aštuntas. 26 e, e, pakeitimai, todėl čia nėra priimtini. Tos valstybės narės, kurios norėtų vadovautis ES požiūriu, e, taip pat nesiūlo čia labai aiškios koncepcijos, kaip turėtų būti visapuškai pasinaudojama E, dvi šalės ginčių sprendimo mechanizmus. Kalbant apie e, jungtis e, ir esavikumo užtikrinimą, tai turime pasilikti kaip įmanoma daugiau tvirų galimybių rinkoje ir e, turime gyvendinami atitinkamas priemonės, nepamiršti bendrų ES interesų, kalbant apie jungtis o ES bendri interesai leistų atsverti šių priemonių įgyvendinimo poveikį, platesniojų mastų ekonominį poveikį, taip pat skaitant ir poveikį vartotojams verslui visoje Europos Sąjungoje abiejose procedūros etapuose prieš priimant sprendimą pradėti atinkamą tyrimą ir prieš priimant sprendimą pritaikyti atinkamas priemonės bus atliekamas atitinkamas e, bandymas įvertinant ES bendruosius interesus. Ir tai tačiau mūsų nuomonė turėtų tapti papildomu kriterijumi e, teikiant skundą. Skundas turėtų būti uh, E, teikiamas dėl tam e, tikros e, rinką iškreipančios veiklos, dėl tam tikrų diskriminacinių veiksmų, jungčių principo užtikimas neturėtų būti laikomas pakankamų pagrindų teikti skundai. Dar keli pastebėjimai, baigiant mano pasisakymą dėl terminų manome, kad reikėtų skirti pakankamai laiko, kad būtų atliktas tinkamas tyrimas, siekiant užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp tyrimo greičio bei e, tyrimo e, kruopštumo, išsamumo. Tai reikėtų suderinti šios aspektus dėl galutinio sprendimo prieimimo, manome, kad svarbu yra išlaikyti komisijos vaidmenį, priimant galutinius sprendimus, taip pat kaip ir kitose priekybos sritise, taip pat ir siekiant apsaugoti valstybės narės nuo nereikalingo spaudimo, nesvarbu iš kur jis galėtų kilti, e, e, būtų galima prisidengti komisijos sprendimais, kaip ir daugelį kitų e, tarptautinės prekybos ryčių. Tiek būtų, ponė pirmininkė, rytoj linkiu gerų diskusijų tarp pranešėjų. Ačiū, ponai Korneliu. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Piperiui. Prašau. Also an der Länge der Ausführungen der Kommission. Komisija kalbėjo labai ilgai ir atrodo, ji yra susirūpinus, kad parlamentas suvaišysas kortos. Nesibaiminkite. Aš norėčiau paminėti kai kurios dalykus, kuriuos suformulavo kolegos. SND atstovas kalbėjo apie tai. Iš tikrųjų, mes nenorėtume taip pat, kad šitas reglamentas būtų susilpnintas. EKR atstovas kalbėjo apie tai, kad mes neturėtume perlenkti lasdos ir tiesiog pagalvotume apie tiesioginės, netiesioginės akcijas, kad galėtume aiškiau atskirti tam tikras veiklos rytis, nesupainiojant jų. Kas dėl Europos parlamento vaidmens? Iš tikrųjų, mes e, neturėtume kištis į ES valstybių narių e, transporto srityje mm, paliktas teisės ir įgaliojimus. Todėl manau, kad komisija e, gaus pakankamai įgaliojimų veikti ES mastu ir kad ji galėtų toliau dėrėtis kartais ir su totalitarių režimų valdomomis valstybėmis ir kad išsikovotų ES verslui naudingesnės pozicijas. Norėčiau pritarti ir kolegai Telička, Telička iš Aldė frakcijos. Jis kalbėjo apie tai, kad neturėtume šių problemų per daug politizuoti ir turėtume sutelkti dėmesį į polit... techniškai svarbius dalykus ir kad suformuluotume, neformuotume tokių E, signalų, tokios žinios, kurią mes nesame pakankamai apmastę. Žalieji, pora sakinių kalbėjo apie tai, kad šita nuomonė turėtų būti sąžininga ir uh, subalansuota. Ir aš turėdamas tai omenyje tikrai sieksiu, kad kompromisai būtų kuo primtinesni. Ačiū kolegai Piperiui. Balsavimas vyks kovo 20 dieną. Primenu jums. O dabar tęsime darbą ir toliau dirbame aviacijos srityje ir keičiamės nuomonė dėl komisijos ataskaitos už 16 metus dėl Europos Sąjungos civilinės aviacijos saugumo normų įdėgymo. Karlos Met iš komisijos, matau, jūs atvykote. Mm. Nuo 10, nuo 5 iki 10 minučių jums skiriame ir po to diskutuosime. Karlas, žodis jums. Mon aspiration dans la vie, c'est de faire comme Philippe Cornelis, mais je ne veux pas faire aujourd'hui. <clears throat> Thank you very much and uh, good afternoon. Ačiū, laba diena, kalbėsiu trumpai. Dokumentas kalba pats už save. 16 reglamento 300 straipsnis nurodo, kad reikia suformuluoti bendras Europos civilinės aviacijos taisyklės, o tai reiškia, kad reikia komisijai imtis inspekcijos inspekcinės veiklos kontroliuoti valstybės narės, tačiau kalbama ir apie tai, apie politi politinius procesus, kurie vyko 16 metais. Tiesiog norėčiau e, atsiprašyti dėl to, kad šita ataskaita, nors anksčiau buvo pateikinėjama ir anksčiau, šiais metais vis dėlto buvo šiek tiek palūkėta valstybių narių um, informacijos, į kurią buvo atsižvelgta šioje ataskaitoje ketvirtame puslapyje kalbama apie atitikties lygį ir čia šitie skaičiai jau pristato išsame situaciją apie visą Europos Sąjungą. Buvo, ten yra nurodyta apie tai, kad 15 e, straipsnėje yra nurodyti tam tikri saugumo uh, trūkumai viename konkrečiame oro uoste ir ten yra nurodoma į rimtus trūkumus. Reikėtų priminti, kad 15 straipsnėje 15 e, straipsnio kokio nors pakeitimų nebuvo prašoma. tiesiog buvo siūlomos tam tikros papildomos priemonės, kad būtų užtikrintas e, pakankamas saugumas. Bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, ne tik tai su tomis, kurios pripažįsta mūsų ekvivalentus ir standartus JAV, e, Montenegro ir, uh, ir Kanada. Mes lankėmės tose valstybėse, jų oro uostuose. Ir žinome, mes lankėmės Junktinėse Amerikos valstijose, kadangi tai labai svarbi mums rinka ir mes siekime bendradarbiauti ne tik tai padėdami vieni kitiems, bet ir imantis bendrų veiksmų tarptautinėje bendruomenėje, ypač dirbant į KAO kontekste. Junktinių tautų saugumo mm, generalinės asamblėjos e, e, uh, deklaracija dėl oro aviacijos e, saugumo buvo priimta ir pradėta veiksmingai taikyti. Todėl labai svarbu buvo informuoti apie papildomas priemonės, kurios buvo taikomos į KAO kontekste tiesiog mes e, e, komisijos vardu ir sąjungos vardu pritarėme šiems, šiems priemonėms. Ir toliau mes siekiame dirbti technologijų plėtros srityje ir taip pat parengėme kelio gairių dokumentą, Tai yra labai svarbus dokumentas valstybėms narėms, bet ir oro uostams ir taip pat kitoms struktūroms. Mes siekime užtikrinti, kad technologijos vaidintų tą vaidmenį, kuris joms yra numatytas ir kad kitos sistemos taip pat atsižvelgtų į saugumo aspektus. Taip pat reikėtų mm, paminėti taip pat ir E, viešosios erdvės ir taip pat su oruostai susijusios arba kaiminės erdvės e, e, saugumu. Taigi reikėtų rasti tinkamiausių sprendimų siekiant apsaugoti tą erdvę, tą teritoriją, kuri turėtų išlikti atvira. Tačiau tam reikalingi įvairiausi daugelypiai mechanizmai ir uh, įvairūs sprendimai. Taigi komisija kartu su valstybėmis narėmis, su verslo subjektais siekia įvertinti situaciją ir mes bendradarbiavome žymą su JAV, kurioje taip pat buvo gauta panašių e, e, rezultatų, buvo konstatuota, kad reikia daugelypio saugos, e, reikalingas daugelypis, daugia pakopis saugos užtikrinimas oro uostų prieigose. Labai ačiū. Dabar žodis panai Marinesku. Dėkuoju. Kalbant apie saugumą, tai būtent tam skirtas yra šis reglamentas. Daug yra diskutuojama apie Europos agentūrų įtraukimą į šią sritį. Aš norėčiau pasiteirauti komisijos. Ar žinote, kodėl valstybės narės tai prieštaro Europos agentūros įtraukimui? Ne visai 300 reglamento sryčiai, bet tik kai kuriems aspektams. Žinome, kad vyksta teroristiniai išpoliai, todėl mums reikia suderinto požiūrio. Aš nesakau, kad mums reikia kažkokios institucijos, kuri valdytų visas saugumo patikras, bet mums būtinas suderintas požiūris visoje Europoje. Manau, kad privalome keistis informaciją. Reikia tokių priemonių, kurios būtų grindžiamas bendroju požiūriu. Dėkoju. Ačiū, ponė Marinesku, dabar ponė Prust. Ačiū. Per pastarosius metus aiškiai pamatėme, kad kalbant apie skrydžių saugą, turime šiek tiek labiau pasistengti. Mano frakcija neseniai lankėsi Briuselio oro uoste ir mm, buvome pažinti su nauja e, saugumo koncepcija. Supratome, kad e, technika ne visose sritise mus gali apsaugoti, būtina investuoti ir į darbuotojų mokymus, ir jų kokybę. Taigi e, dėl komisijos pristatytos pažangios, pažangaus saugumo koncepcijos man kyla tam tikrų abejonių, kuomet e, keleiviai būtų atrenkami pagal tam tikrus požymius ir skirtingai tikrinami. <clears throat> Ir atsižvelgiant taip pat ne tik į išorę, tačiau taip pat ir tam tikrus kelionių naudojimuose internetu arba e, pirkimo įpročius. Manau, kad neturėtume žmonių į tokias kategorijas skirstyti. Taip pat kalbant apie trečiųjų valstybių piliečių vertinimą, kal, ten kalbama minimas Džakartos oro uostas, <clears throat> kuriame taip pat vykdomi atitinkami projektai. Ir noriu paklausti, ar artimiausia ateityje kitose oro uostose ketinama šios projektus panašaus pobūdžio projektus taip pat vykdyti ir gyvendinti. Pone Foster žodis. Ačiū komisijai. Aš buvau pranešėja po rugsėjo 11-osios. Turiu pasakyti, kad mes palaikome puikius ryšius su JAV ir su kitomis šalimis šiuo klausimu. Manau, kad tai, ką tada nuveikėme, mums tikrai pasitarnavo. Labai svarbu, kad visos šalės laikytųsi to reglamento. Mes, aišku, turime nepamiršti, kad grėsmė keičiasi. Pavyzdžiui, Rusijoje buvo teroristinis išpolis oro uoste, dar nepakilus į orą tai iššūkiai yra patys įvairiausi. Yra, aišku, tikrinami ir pareigūnai. Aš manau, kad valstybės narės turi tai apspręsti. Svarbu, kad būtų tikrinami visi aruostuose dirbantis asmenės. Toliau tos e, atsitiktinės patikros oro uostuose. Viskas vyko puikiai iš komisijos pusės, nes nenorite uždaryti oro uosto, nenorite pranešti, kada atvyksite, tiesiog norite dirbti su nacionalinės civilinės saugos institucijomis ir pažiūrėti, ar jos galėtų dar viską patobulinti. Galiausiai dabar keleiviai Mes dabar neprofiliuojame keleivių, esame tokie politiškai korektiški ir aš manau, kad tai yra klaida. Tas kišimasis į keleivių gyvenimą tampa nepakenčiamas. Nekalbant jau apie laiką, kurio prireikia toj mūsų magnetinio rezonansų skanuos oro uostuose. Tai pasižiūrėkime į JAV sistemą, į tuos įprastus keleivius. Jie patys nori pateikti papildomą informaciją, nes jie nurodo, kad nėra kažkokia grėsmė ir visa tai pagreitina situacijas. O e, dabar tiesiog siubinga yra keliauti. Kažkada buvo tikrai smagu vykti į oro uostą. O dabar visi skundžiasi oro uoste, kad e, nebeperka tiek žmonės parduotuvėje. Ir aš sakau taip, nes jie praleidžia visą laiką prie saugumo patikrų. Aš, e, aišku, šiek tiek e, juokauju, bet Manau, kad mes privalome rasti geresnės procedūras, reikia ieškoti išvystytų technologijų, bet svarbės ne vien tik tai technologijos, svarbi politinė valia, žinios tik tai padės mums priimti tolesnius sprendimus. Bet kuriuo atveju labai sveikinau komisiją, žinau, kad puikiai dirbate su nacionalinėmis civilinės aviacijos saugos institucijomis. Dabar ponas Grandė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Pranešimas labai įdomus. Jau kurį laiką sprendžiame šios klausimus. Buvo pateikta įvairių nuomonių, kažkada mes labai daug kalbėjome apie skaitytuvus oro uostuose. Daug buvo kelta klausimų, bet nedaug kas buvo nuveikta šioje srityje. Dabar, žvelgdamas į tai, kaip buvo paveikti keleiviai, piliečiai, galvodamas apie pabėgėlius visame pasaulyje, manau, kad mes privalome ginti ES principus. Saugumas yra svarbiausias aspektas. Šiandieną grėsmę kelia globalizacija, terorizmas. Aišku, globalizacija teikia įvairių galimybių, bet sukuria ir iššūkių. O mes privalome pasirūpinti saugumu. Piliečiai nerimauja dėl saugumo, dėl terorizmo. Kyla naujų grėsmių. Bet aišku, keliaiviai nenori, kad jų laisvė būtų apribota. Aviacija, oro transporto kelionės buvo tikrai paveiktos. Labai svarbu, kad aplinka būtų saugi ir kad keleiviams kilanti grėsmė būtų apribota. Kaip jau sakiau, kila klausimas, kaip apsaugoti laisvę, kaip užtikrinti saugumą, bet kaip tai padaryti nevaldant judėjimo. Turime atlikti savo veiklą oro uostuose prie sienų, turime didinti saugumą kovodami su terorizmu. Tai yra tiesiog būtina. Visgi matome, kad grėsmė vis dar didėjo. Tai reiškia, kad mes privalome turėti atitinkamus veiklos modelius. Reikia keistis informaciją, čia iš kurgi yra pateikta atitinkamų pasiūlymų. Centralizuotos sistemos nemažiau svarbios, toliau keliaivių domenų įrašas, tai irgi itin aktuali tema šiais laikais. Oro linijos privalo atlikti svarbų vaidmenį visa tai, kas yra direktyvoje, turi būti įgyvendinama. Mes turime galvoti ne vien tik tai apie informacinės sistemas. Svarbu, kad jos būtų sujungtos tarpusavyje. Migracija, terorizmas, pačios įvairiausios problemos. Daugelis iš jų pranyks, kai bus sujungtos visos sistemos sienų, pasienio apsaugos ir panašiai. Visą tai susijęs su politiniais klausimais. Mums reikia ir kibernetinės erdvės, kuri būtų saugi tam, kad galėtume nugalėti mums kylančius iššūkius. Negana to, būtina užkirsti kelią po pasaulyje plintančiams grėsmėms. Tokios štai problemos. Manau, svarbu bendradarbiauti su komisija šiuo klausimu. Aišku, mums reikia tinkamų saugumo sistemų, kurios būtų sujungtos tarpusavyje. Kila klausimas ir dėl komisijos įgaliojimų. Komisija privalo skatinti tarpusavėje sujungtų sistemų kūrimą. Aš žinau, kad kyla daug sunkumo, daug trikdžių. Bet mes negalime pamiršti šios temos. Negalime nuleisti rankų. Privalome spręsti šias problemas pasitelkdami naujas technologijas, naujas galimybės. Turime apginti savo piliečius. Dar klausimai dėl muitų neapmokestintų prekių oro uostuose. Vėlgi turi būti užtikrintas atitinkamas prekybinės veiklos saugumas. Mes turime kelti klausimą, kokių priemonių reikia tam, kad sukurtume išmanės sistemas. Jau buvo pasakyta ir tuo užbaigsiu kad saugumą didina informacija. Kuo daugiau turime iš ankstinės informacijos, tuo geriau galime kovoti su konkrečia grėsme. Turėdami informaciją, mes galime išvengti tam tikrų nelaimingų atsitikimų, taip kaip terorizmo išpoliai ir panašiai. Aš, pavyzdžiui, rengiu nuomonę apie dabartinius skaitytuvus. Kalbėjau apie komunikaciją, kontrolės sistemos, domenų apsaugą. Dabar jau žmonės yra pasirengę paukoti tuos duomenis. Nepateisinama, kad mes nesinaudojame turimą informaciją. Būtina rinkti tuos duomenis, kad mes galėtume atbaidyti teroristus. Tai kaip jau sakiau, būtina visą tai spręsti ir dirbti kartu. Ačiū, Degrandė Kun. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, tema labai įdomi. Ji domina mus jau keletą metų. Äh, Bürgerinnen und Bürger nicht nur in Europa, sondern alle Flug. Teroristinio iš, išpolio buvo, yra svarbi tema ir mūsų transporto komitetui. Jau mes aptarėme įvairiausių varianų, variantų, buvome e, pasiūlę uždrausti E, e, mm, skyšių įsinešimą ir taip toliau, skanavimą. Tiesiog mm, nebūtinai ar asmo būtų įtrauktas į kokius nors registrus, tiesiog siūlome tiesiog e, e mm, patikrinti įvarmis priemonėmis visus asmenys, nedarant skirtumų, yra visokiausių e, techninių galimybių, taip pat ir skyščių sudėti. Taika naujausias technologijas galima pakankamai gerai nustatyti. Tačiau, žinoma, reikia daryti patikrinimus ir atrankos būdus, atrankos būdų sukūrus tam tikrose valstybėse jau taikomus profilius. Taigi aš manyčiau, kad tas nuostatas reikėtų taikyti ir keleiviams, ir e, siuntoms. Todėl bio e, sensoriai yra labai svarbi techninė priemonė. Luis irgi kalbėjo apie tai, kad ir e, šunys gali padėti Pavyzdžiui, Žan Degolio oro uoste yra daroma siuntų atranka, keleivių atranka ir tiesiog nuodugniai tikrinama. Taip pat ir uh, darbų darbuotojai, kurie dirbo oro uoste ir jo prieauguose taip pat yra tikrinami. Labai svarbu patikrinti, ir juos, kad jie nebūtų taip pat e, rizikos faktorius. Äh, äh, personalo patikra ir žinoma e, tiekėjų patikrinimai. Iš tikrųjų turėtų būti sudaryti tų patikimų tiekėjų sąrašai pavyzdžiui, neapmokestinamų prekių e, tiekėjai ir visi kiti turėtų labai būti akylai įvertinami, kad neatsirastų kokiu nors e, spragų saugumo sistemose. Taigi mes esame pasistumėję į priekį, nors kartais susidurime su situacijomis, kai uh, kai vis dėlto atsiranda teroristai, recidyvistai, kurie tiesiog sėdėsi į lėktuvą be lagamino, tačiau turi kažkokią tai juodą uh, ryšulį. Taigi e, ne viską mes galime patikrinti įprastiniais patikrinimais, todėl reikėtų dirbti ir selektyviai tiesiog uh, tikrinti tuos didesnius srautus ir galbūt numatyta galimybė tikrinti ir atrankos būdu, kai iškyla tam tikra būtinybė. Iš tikrųjų, tai labai piliečiams svarbi tema, ji turi ypatingo poveikio ir svarbu patikinti mūsų keleivius, piliečius, kad jie, lipdami į lėktuvą, jaustųsi saugus. Žvelgiu į Karlos mestrą. Tiesiog eh, jūs galėtumėte išsakyti bendras mintis ir atsakyti į klausimus. Taigi ir vėl suteikiu nuo 5 iki 10 minučių. Matyčiau, pakaktų. Ačiū, pamėginsiu kalbėti trumpiau norėčiau sureaguoti tam tikrus specifinius aspektus, kurie buvo minėti, taip pat susijęs su EASA veikla, nes EASOS vaidmuo labai svarbus užtikrinant saugumą aviacijos ir oro uostų. Manome, kad taip pat ir valstybėms narėms tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant kibernetinį saugumą. Taip pat nemanau, kad e, reikėtų pamiršti kai kurios e, elementus ir kai kurios aspektus susijusius su saugumu ir sauga, e, kurių negalima aptarinėti viešai, nes informacija su jais susijusi yra ribotų naudojimo arba įslaptinta, todėl esą galbūt ir nėra pati tinkamiausia institucija visus su saugumu susijusius e, klausimus ir aspektus svarstyti, tačiau dabar mes ieškome būdų ir galimybių bendradarbiauti tarpusavyje geriau tam, kad tie saugumo elementai, prie kurių gali sustiprinimo prisidėti EPA, esant būtų nukreipiami tinkama linkme. Uh, tam, kad būtų galima užtikrinti kuo didesnį saugumą. Manau, kad vis tik tai situacija nuolat gerėja, nes dirbama tinkama linkme. Taip pat norėjau e, paminėti e, aspektus susijusius su, su oro uostu antžeminė dalimi ir ten įvykdytais teroristiniais išpoliais. Mes e, turime dėti visas pastangas, kad būtų apsaugoti keleiviai. Ir e, įgulos, žinoma, čia kažkokio stebuklingo recepto šioms problemams spręsti nėra. Esą siūlo pasirinkti tokį požiūrį, kuris apriektų įvairius skirtingus elementus. E, apriektų ne tik darbuotojus oro uostų, tačiau taip pat ir visa visuomenė. E, kuri taip pat turi suvokti ir savo vaidmenį, siekiant užtikrinti saugumą. Taip pat reikia paminėti būtinybę keistis informaciją ne tik jau prasidėjus išpolio arba išpolio momentu, tačiau taip pat ir iš anksto būti numačius aiškę e, vadovavimo struktūrą ir atsakomybės pasiskirstimą įvykus atitinkamam išpoliu. Taip pat e, būtina geriau apsaugoti ir oro e, erdvę, nes pavyzdžiui, Zaventemo išpolio metu pastebėjome, kad e, e, saugumo perimetro išplėtimas tikrai nepadeda įspręsti problemų ir pašalinti grėsmės būtina tikslingai kontroliuoti ir keleivių srautus. Pone Foster ir ponas De Grandis kalbėjo apie <clears throat> grėsmės, kurios kyla iš vidaus ir mes turime čia taip pat pasitelkti bendrą požiūrį ir vėlgi nemanau, kad galime kažkokį tai vieną metodą pasitelkti, tačiau turime rasti tokią sistemą, kuria vadovaujantis būtų galima veiksmingai kontroliuoti gabenamas prekes, gabenamus krovinius per oro uostus ir užfiksuoti bet kokius pokyčius krovinyje. Ponui Kūnui noriu pasakyti, kad antžeminės paslaugas teikiantis oro uostų darbuotojai, žinoma, yra nuolat tikrinami. Ir taip pat tas pasakytina ir apie įvairius tiekėjus ar tas įmonės, kurios aprūpina oro uostus ar pristato įvairias prekes Mm, orvosios veikiančioms parduotuvėms. Taigi aš manau, kad dabartiniu metu tikrai galime ir e, toliau tęsti tą filosofinę diskusiją, kaip pakeisti situaciją ateityje, nes dabartinė situacija nėra primtina nei keleiviams, nei e, patiems oro uostams. E, taigi turime iš tiesų žvelgti plačiau <clears throat> neapsiriboti vien tik tai savo pačių kiemų. E, tačiau sistemą keisti taip pat reikia labai apdairiai tam, kad nepadintume savo pažeidžiamų, turime glaudžiai bendradarbiauti su suinteresuotais subjektais, su oro uostais, su gamintojais ir e, pasitelkti tokią sistemą, kuri iš tiesų būtų primtina visiems ir būtų veiksminga. Taip pat, e, kalbant apie keitimas informacijų, turime nepamiršti, kad e, atitinkamos domino apsaugos nuostatos ES yra griežtesnės nei likusiame pasaulyje. Ir vis tiek turime dėti visas pastangas kad neįsileistume į savo transporto priemonės grėsmę keliančių asmenų turinčių piktų kėslų. Kalbant apie e, kibernetinį saugumą, ši tema iš tiesų labai svarbi ir svarbi ne tik aviacijai, ne tik transporto sektoriui. Reikia apsvarstyti galbūt specifinės priemonės ir veiksmus, kurios būtų galima pritaikyti aviacijos sektoriu. Kalbant apie saugumo įrangos sertifikavimą, tikiuosi, kad šioje srityje pakankamai greitai pasistumėsime į priekį, rasime sprendimų ir komisija tikrai e, sutarė, kad e, ši tema yra labai svarbi ir valstybės narės turi būti skatinamos keistis informaciją Šiuo metu šioje srityje pastebime tikrai teigiamų pokyčių ir grėsmių įvertinimas tapo e, mūsų kasdienybės sudėdamąją dalimi ir e, įvairūs valstybių narių, įvairios tarnybos ir komisijos struktūros kiekvieną dieną dirba e, šioje srityje. Manau, kad laiku bėgant situacija pagerės. Ačiū ponui Mestriui už papildomą informaciją. Galime tik tai konstatuoti, kad procesas tik prasideda, dar turėsime galimybę vėl sustikti ir aptarti šios klausimus. Taigi, e, baigsime kolegos posėdį dabar, tačiau dar prieš tai turiu paskelbti, kad kitas posėdis vyks vasarą 26 dieną pirmadienį nuo 15 valandos. Likiu visiems geros likusios savaitės ir tikiuosi susitiksime parlamento koridoriuose.